tiek pranešimų. Tai taip, tarp Atlantinės prekybos ir investicijų partnerystės dėrybos yra ketvirtas mūsų darbo tvarkės sąraše. Koordinatoriai paskir, paskyrė e, nuolatinį pranešėją. E, tai taip dėryboms, tai yra ponia Toja, pirmininko pirmoji pavaduotoja, e, kaip bendra pranešėja, ji pakeis e, nuolatinį pranešėją. Penktas e, ITRE vizitai 2014 metais. EPP siunčia vieną narį ir vieną narį siunčia SRD frakcija. EPP atstovė, ponė Del Castillo, tačiau, aišku, sveikinu visus, kurie buvo nominuoti, pamiršau pasveikinti jūs iš visų frakcijų. E, iš SRD dar nesulaukiu kan, nominuoto kandidato pavardės. Dar viena misija COP20. E, Envi sekretariatui perduotos nominacijos ir politinės frakcijos taip pat turėtų dalyvauti bendradarbiaujant su Envi sekretariatu, paskiriant kiekvieną koordinatorių. Jūs tikriausia e, šią temą žinote viską, mėly koordinatoriai Pakeitimo pateikimo terminas e, Liepos 21 diena 12 valanda. Taigi labai aiškus e, terminas. Šeštas, 2014 metų klausimai. Pirmiausia, 2014 spalis lapkritis, energetikos saugumas, vidaus rinkos sukūrimas. Vienaip ar kitaip tema bus energetikos politikos saugumas atsižvelgiant į vidaus rinkos aplinkybės. Tai viena klausimų tema. 14 metais dar vieni klausimai mūsų e, laukia e, mažoms ir vidutinėms įmonėms numatytos e, prietaikos ir preliminariai šie klausimai galėtų vykti metų pabaigoje. Vidaus rinkos įgyvendinimo paskutiniai žingsniai. Turėtų šie klausimai būti surinkti kitų metų pradžioje, panašu greičiausia vasario mėnesį ar kovo mėnesį, tačiau sprendimas galutinis dar nėra priimtas. Galutiniai sprendimai priimti dėl pirmo ir antro. Dar vienas klausimas. Koordinatoriai kviečiami iki rugsėjo 10 dienos teikti savo prašymus dalyvauti ITRE misijose 14 e, metų ITRE klausimuose 15 metais e, vykimui viešnagiai į Galilėjo e, taip pat dalyvauti tarp institucinėse diskusijose bei tapti ACER kontaktinės grupės nariais. Ir pagaliau paskutinis koordinatorių posėdžio darbo tvarkės klausimas, tai buvo nuomonių e, paskirimas, energetinis saugimas, EPP Saveikumas ir skaitmeninė darbo atvarkė SRD frakcija, o kitos paskirtos nuomonės bendrasis 15 metų biudžetas tai yra pirmininkui. Turėtų būti parengta popiet COP 20 rezoliucija taip pat pirmininkui. Turėtų būti parengta ši nuomonė per dvi savaitės, tai yra labai skubiai nagrinėtini klausimai, koordinatoriai turi tai atsižvelgti. ITS rinkos stabilumo mechanizmas, EPP, bus rengiama nuomonė ir paskutinė nuomonė, tai yra palydovų stebėjimo sistema SRD. Visas, visi kiti pranešimai savo iniciatyva e, ir visi sprendimai e, bus priimti rugsėjo mėnesį. Dėl 2014 metų posėdžių jūsų dokumentų sektuve yra pateiktas mūsų komiteto posėdžio grafikas. Labai svarbu susipažinti su juo, todėl kad tai yra mūsų asmeninė darbo tvarkė, tai kaip atrodys mūsų įtre komiteto darbas dėl lingvistinio profilio patvirtinimo, kuris yra labai svarbus. Mes mūsų posėdžiuose dažniausiai gauname e, pilną kalbų e, režimą, 20 tikriausiai jų yra. Kiekvienas mūsų narys gali kalbėti savo gimtają kalbą, Aš nekalbu savo gimtają kalbą, todėl kad būtų labai sudėtinga, jeigu aš kalbėčiau lenkų kalbą, o tada vyktų vertimas į anglų kalbą, o iš tos kalbos būtų verčiama į jūsų kalbas, todėl e, kalbu anglų kalbą. Dėl tiek pirmininko pranešimų, o dabar pereisime prie labai svarbaus darbo atvarkės klausimo. Komunikatas Europos energetinio saugumo strategija, 60 minučių numatytas šiam klausimui. E, noriu pasveikinti poną Dominiką Ristori, kuris yra Europos komisijos generalinio direktorato energetikos skyriaus direktorius, pone generalinį direktorių. Daugiau nei 60 procentų visų šio komiteto narių šiandien yra susirinkę čia, tai yra naujiena ir jums atsiveria puikios galimybės e, supažindinti mūsų narius e, su jūsų veikla ir jūsų generalinio direktorato veikla, o kolegės ir kolegas e, informuosiu, kad generalinio direktoriaus akademinė veikla yra žinoma ir tarptautinėje arenoje. Jis labai patyręs energetikos klausimų srityje, todėl kad jis buvo bendro tyrimo centro direktorius nuo 10 iki 13 metų, tai yra beveik ketverius metus jis dirbo Niderlanduose. Jungtinis tyrimų centras Niderlanduose, Niderlanduose ir dirba energetikos e, srityje. Visa veikla yra skirta šiam klausimui. Ponas Ristori nuo šių metų yra paskirtas Europos komisijos e, energetikos generalinio direktorato direktoriumi. Energetika, energetinės saugumas, jo strategija, šiandienos jūsų pranešimo tema, jums ir suteiksiu žodį. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdį šiandien. Pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs, išrinktą šio komiteto vadovu. Noriu pasveikinti koordinatorius, valdybą ir visus Europos parlamento narius, ir senuosius, ir naujai išrinktus, ir dirbančių šiame komitete. Mes susirinkome. Jūs susirinkote čia tam, kad atstovautumėte ES piliečiams. Leiskite priminti, kad energija yra vienas iš svarbiausių dalykų, pats svarbiausias dalykas visiems ES žmonėms. Visiems ir kiekvienam gyventojui. Tai yra labai svarbu kiekvieno piliečio kasdieniam gyvenimui. Energija yra labai svarbus dalykas konkurencingumui skatinti, e, darbo vietų kūrimui ir yra būtina spręsti tokias problemas kaip apsirūpinimas maistu ir taip toliau ir panašiai. Tai taip pat yra susijęs su energija, taip pat ir susijęs su aplinkosauga, su su, su, su daugeliu kitų dalykų. 80 procentų e, iš metalų atsiranda atmosferoje nereikalingų dėl energijos naudojimo. Klausimas, ką daryti, kad jį būtų naudojama geriau. Ir iš tikrųjų, šiandien, e, kalbant apie energiją, apie jos naudojimą, būtina matyti naujas dimensijas. E, tiekimo, energijos tiekimo saugumas yra vienas iš svarbiausių iššūkių Europos Sąjungai. Norėčiau pateikti šio m, savo pranešimo svarbiausius aspektus. Pirmiausia, Ukrainos ir Rusijos krizė parodė, kad ES yra labai pažeidžiama, kalbant apie energetinę priklausomybę. Tai yra faktas. Antra. Be abejo, turime imtis nedelsiamų priemonių, laukdami būsimosios žiemos, tai būtų trumpalaikės priemonės, pat vidutinio laikotarpio priemonės, kad galėtume reikšmingai sumažinti savo išorinę energetinę priklausomybę. Tačiau pirmiausia, Rusijos ir Ukrainos krizė labai aiškiai parodė, kokie esam pažeidžiami, kalbant apie energetinę priklausomybę. Leiskite pateikti keletą svarbesnių skaičių. Europos sąjunga e, importuoja 53 procentus e, savo suvartojamos energijos. E, išorinį energijos išlaidos per dieną siekia 1,1 milijardą eurų. Kitas dalykas. Energijos saugumas turi būti vertinamas augančio energijos poreikio kontekste visame pasaulyje. 27 procentais jis turėtų išaukti iki 2030 metų. Taip pat svarbu neužmiršti ir energijos tiekimo keitimosi. Ir taip pat būtina kalbėti apie nekonvencinių kai kurių dujų šaltinių panaudojimo, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose. Tai padeda, e, tai dabar sudaro 50 procentų viso dujų kiekio suvartojimo jungtinėse valstijose. Trečia, energijos importas ir priklausomybė nuo to yra susiję su uh, žalios naftos importavimu, tai siekia 90 procentų, 66 procentai susiję su žalia nafta ir 42 procentai yra susiję su kietuoju kūru ir 40 procentų su brandoliniu kūru toks yra energijos suvartojimas. Kai kurios ES valstybės yra ypač pažeidžiamos, kalbant apie šią priklausomybę. Ir čia pirmiausia turiu omenyje labiausiai atskirtas šalis, mažiausiai integruotas į ES tinklą. Pirmiausia yra Baltijos valstybės ir kai kurios rytų Europos valstybės. Šiandien ta padėtis yra rizika kelianti Tai pirmiausia yra susijusi su dujų apsirūpinimu. Rusija 49 procentus, Rusijos, rusiškos dujos sudarė 49 procentus mūsų viso dujo importo. Ir 27 procentai uh, uh, uh, tai 50 procentų visų dujų e, suvartojimo Europos Sąjungoje yra iš Rusijos importuotos dujos. Toks yra dabar susiklostęs kontekstas ir, kaip žinia, dauguma Europos Sąjungos lyderių e, kalba apie grėsmę, grėsmę, kuri yra susijusi su būsimu dujų e, tranzitu, su dujų patekimu į Europos Sąjungą. Šiuo atveju, e, kaip sakė Europos komisijos pirmininkas, yra labai svarbu pasiūsti aišku signalą Rusijos prezidentui. Galbūt nauji Europos gebėjimai reaguoti, kalbėti vienu balsu, kalbant apsirūpinimą energijos ištekliais, galėtų paveikti Rusijos prezidentą, teis tai turėtų suprasti. Esant tokiai situacijai mes parengėme komunikatą, kur yra taip pat paaiškinta, ką turėtume daryti, kokiu trumpolajo laikotarpio priemonių imtis ir kokiu imtis priemonių vidutinių ir ilguoju laikotarpiu. Pirmiausia, mums reikia veikti taip, kad pasirenktume kitai žiemai energetikos resursų požiūrių. Nes žinome, kad gali sumažėti dujų importas iš Rusijos. Ar net nutrūkti. Šiuo požiūriu mes ypač didelį dėmesį skiriame e, e, galimybei kaupti esamus išteklius. Ir čia norėčiau priminti mūsų bendrus gebėjimus Europos Sąjungoje. Tie gebėjimai siekia 80 milijardų kubinių metrų kaupimo gebėjimai. Mūsų dabar sukauptos atsargos siekia 60 milijardų kubinių metrų. Tai štai. Liepos 18 dieną tiek mes turėjome atsargų. Taip pat labai didelį dėmesį skirsime priešingos skripties rauto plėtojimui. Taip pat būtina e, kurti reikiamas infrastruktūras, e, pirmiausia susijusių su suskistintų dujų terminalų statyba. Ir noriu dar kartą pakartoti, kad mes didžiausią dėmesį skirsime labiausiai pažeidžiamus ES teritorijoms. Jau dabar esame pradėję rizikos vertinimą valstybėse narėse ir visą tai tam, kad galėtume įvertinti visų valstybių būklę. Norime taip pat įvertinti tinklų valdytojus ir jų dujų, tiksliau, transporto e, valdytojus, dujų transporto tinklo valdytojus. Mes vykdėme trilogo susitikimus su Rusija ir Ukraina. Apie du mėnesius Rusija atsisakinėdavo vis kalbėti apie dujų tarifą. Mes e, pabrėžime būtinybę tokiai diskusijai ir galiausiai buvo pritarta rinkos mechanizmų taikymui. Na, kokia šiandien yra susiklošiusi padėtis? Mes turime iš ankstinį susitarimą, kur yra kalbama apie tarifus, kurie bus praktikuojami žiemą. E, pavyko pasiekti nemažų nuolaidų vasaros kainos. Dar yra tas dalykas, dėl kurio teks diskutuoti. Tad, ko gero, geriausia būtų startis ir dėl ilgalaikių e, sutarčių arba taip vadinamų atsietųjų sutarčių. Visa tai padėtų sumažinti Rusijos dominavimą Ukrainos atžvilgiu. Ir tuo pat metu mes galėsime padėti Ukrainai reformuoti jos energetikos sektorių. Visą tai tam, kad būtų galima geriau pasitelkti rinkos mechanizmus ir juos reaguoti. Kalbant apie ilgalaikius sprendimus, galėtume pasakyti štai ką. ES gali sumažinti savo energetinę priklausomybę nuo Rusijos, įgyvendindama kai kurias esminės priemonės. Be abejo, reikia mažinti paklausą, ypač transporto E, statybos ir pramonės sektoriuose. Būtina plėtoti nacionalinius išteklius, kai tai yra įmanoma. Valstybės, kurios to nori, galėtų plėtoti e, brandolinį sektorių arba galėtų pasitelkti taip vadinamas nekonvencinės dujas. be abejo, numatant visus reikiamus aplinkos sauginius saugiklius. Mes be abejo taip pat ieškosime galimų rezervų Europoje, žiūrėsime, kiek gyvybingi yra siūlomi projektai ir kokia yra geologinė e, vieno ar kito regiono padėtis. Turime diversifikuoti dujų tiekėjus, kalbėjau apie suskystintas dujas ir čia turėtume mėgsti glaudesnių santykių su Norvegija, turėtume pasinaudoti pietų koridorium. Ir įdėkti naują e, dujotiekį Šiaurės Europoje. E, taip padėtų panaudoti dujų išteklius esančius viduržėmio jūros regione. Tai būtų labai svarbu žingsniai tam, kad mūsų strategija būtų sėkmingai įgyvendinta. Jeigu tuo pat metu mes padidintume kai kurių valstybių gebėjimus gaminti dujas ir tas dujas eksportuoti, galbūt pavyktų užmėgsti santykius su Šiaurės Amerika, pavyzdžiui, tai tuomet taptų įmanoma per maždaug dešimtį metų sumažinti Rusijos dominavimą energetikos rinkoje. Visos tos priemonės, ponė pirmininkė, bus parengtos e, glaudžiai bendratarbiaujant su Europos parlamentu atsižvelgiant 2030 metų perspektyvą. Pirmininkas, ačiū, ponė generalinį direktorių. O dabar eikime prie klausimų, pastabų, atsakymų. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams. Kiekvienam po tris minutės, kai kurie koordinatoriai e, taip pat e, savo laiko dalį paskyrė kitiems kolegos. Pradėsime nuo EPP frakcijos. Ponas Gjörk, koordinatoriaus vardu. Prašau, žodis jums. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti jums už pranešimą. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad e, parengė tokį išsamų komunikatą, kuriame atsispindi ir e, gili e, analizė. Aš atstovauju Vengrijai esančiai tokioje padėtyje, kad ji labai nukentėjo nuo 2006-2009 metų dujų sektoriaus krizės. Todėl Energijos tiekimo saugumas mums labai svarbu, labai svarbu sustiprinti tiek bendros rinkos kūrimą, tiek e, užtikrinti tinkamą saugumą. Porą trumpų pastabų susijusių su strateginiais dujų sektoriaus tikslais bei e, priešingos krypties e, srauto klausimu. Dėl atsargų ir rezervų noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, gerąją patirtį Vengrijoje. Mes e, numatėme, jog būtina turėti dujų rezervus. Tai įvyko po 2006 metų dujų sektoriaus krizės. Tai reiškia, kad šiandien 1,2 E, milijardai kubinių metrų yra sukaupta rezerve, kurie e, šis kiekis gali būti panaudotas e, krizės atveju. Komisija galėtų išnagrinėti šį privalomą dujų kaupimo reikalavimą. 1973 metais Tarptautinė energetikos e, agentūra taip pat e, pateikė savo ataskaitą šio klausimo. Žaliavinės e, naftos tiekimas buvo nutrauktas ir nuo to mažiau nukenčia rinka nei nutraukus dujų tiekimą. Kalbant apie priešingos krypties srautų pajėgumus, labai svarbu užtikrinti nestabdomą dujų srauto tekėjimą. Todėl labai drąsintume komisiją numatyti, kad priešingos krypties srautų tiekimo galimybė būtų privaloma visuose dujotiekiuose. Be to, tai turi būti integruota ir į tiekimo reglamentą visose valstybėse narėse. Kalbant apie e, dujotiekius e, pietų ir centrinėje Europoje, Tinkamų dujotekių nutiekimas e, sustiprintų energetinį saugumą visoje Europoje. Ačiū, ponas Nika, koordinatorius SRD frakcijos vardu. E Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu savo frakcijos atstovas ir šiandien ponas generalinis direktorius išdėstė e, informaciją pateikdamas kai kuriuos rūpestį keliančius elementus, tarp kurių ateinanti žiema. Tarptautinė e, energetikos agentūra taip pat išsakė tuos e, susirūpinimus, ji taip kitko pasakė, kad buvo prarasta 30 milijonų darbo vietų būtent dėl to, kad kilo rizika dėl apsirūpinimo energijos, šalt, e, energijos energija. E, galima sakyti, kad kalbėti apie tinkamą apsirūpinimą energijos e, ištekliais galėsime tik tai tada, kai turėsime reikiamą infrastruktūrą. Mes nuolat mažinome skirtus fondus energetikos infrastruktūros plėtojimui. Jie sumažėjo 9,1 milijono eurų kai kuriuose valstybėse narėse. Ir hidro energija kabinama pietuose Europos negali patekti kol kas į šiaurės Europą. Ir kita energija taip pat negali būti tinkamai transportuojama. Būtent situacija yra tokia, kokia yra šiandien. Dėl tų sprendimų, kurie laikų nebuvo primti. Jūs kalbėjote taip pat apie dėrybą su Rusija. Šią temą turėčiau vieną klausimą. Ar įmanoma, kad su Rusija bus sudaryta vienoda kainų startis visiems? Ar PPO pavyko pasirašyti iš ankstinį susitarimą, kad būtų galima parengti tokią vieningą kainų sutartį, nes tai padėtų numatyti tinkamesnį apsirūpinimą e, dujomis rusiškomis visoje Europoje ir kitose pasaulio regionuose. Kai dėl energijos efektyvumo, ar galėtumėt pateikti šiek tiek daugiau informacijos? Yra keletas dalykų susijusių su Europos parlamentu. 40 procentų buvo nustatyta riba e, iki 2030 metų taikomiems atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Tiek jų turėtų būti panaudota gaminant energiją. Jūs be kita ko kalbėjote apie tai, kad būtina e, diversifikuoti apsirūpinimo šaltinius. Čia buvo padaryta dar viena klaida. Mes ne visai ryštingai veikėme, siekdami apsispręsti, ar reikėtų labiau naudoti Nabuko ar e, South Stream. Kas vyksta su Nabuko dujotiekiu? Mums reikia e, diversifikuoti dujų tiekėjus ir ką apie tai mano Europos komisija. Jūs be kita ko kalbėjote apie būtinybę paremti viduržėmio jūros energijos išteklių naudojimą. Taip pat juodojoje įroje yra rasta papildomų energijos išteklių. Ką mano apie tai Europos komisija? Dėkoju, pirmininkas, ačiū. Laikėtis. Kitas pranešėjas, ponas Jatskevičius, kuris e, yra ACR frakcijos narys. Ačiū. Dokumente, kuris vadinasi Europos energetinio saugumo strategija, e, mane nustebino tai, jog trūksta valstybių narių solidarumo akcentų Ukrainos atžvilgių. Jo labiau, kad ES turėtų remti Ukrainą, o Ukraina turėtų gauti ES patikinimą, kad jos energetiniam saugumui Rusija negalės pakenkti ir kad energetinis saugumas Ukrainoje bus užtikrintas ES. Antra pastaba. Noriu paprašyti jūsų išsakyti savo nuomonę dėl dujų gavybos iš plūduriuojančių skalūnų. Tai yra nekonvencinis dujų gamybos būdas. E, tiesa, reikia padaryti tinkamus grunto tyrimus. Man įdomu, kokia yra ES pozicija. Ar jūs manote, kad reikalinga apsaugoti gamtovaizdį, unikalų gamtovaizdį, ar e, šiuo atveju daug svarbiau yra energetinis saugumas? E, ekologai nėra labai e, e, sužavėti mintimi, kad vis daugiau vėjo jėgainių bus statoma, tačiau vis dėlto jie nekovoja labai aršiai dėl kraštovaizdžio apsaugos, kai kalbame apie vėjo jėgaines, kaip šiuo atveju. Dar vienas e, akcentas turėtų būti susijęs su klimato kaita. Mano supratimu, uh, mes e, turėtume stengtis e, kurti bendrąją energetikos rinką. Ir šiame dokumente yra teigiama, kad e, bus gerbiami valstybių narių sprendimai dėl energijos šaltinių pasirinkimų ir energinio mišinio galimybių dėl energijos rušių derinio. Tačiau ar iš ties tai bus? Ar iš ties valstybės narės galės priimti suverenius sprendimus, e, kokiu būdu jos gaus elektros energiją? Dar vienas klausimas susijęs su infrastruktūra. Kalbant apie dujas, pone direktoriau, nėra čia pabrėžiama, kad iš ES fondų turėtų būti finansuojami ir projektai, kurie įgyvendinami e, ne tik ES teritorijoje ir reikėtų daugiau dėmesio skirti ne tik tiekimui iš rytų, tačiau ir iš kitur, iš pietų. Pavyzdžiui, reikėtų akcentuoti jungiamosius dujotekius iš pietų ir tai šios infrastruktūros plėtra turėtų tapti mūsų prioritetu. Pirmininkas nutraukia E, kalbėtoja dabar ponas Petersonas, Alde frakcijos vardu, kuris yra mūsų komiteto pirmininko pavaduotojas. Jisai e, dabar kalbės kaip koordinatorius. Prašau. Dėkoju. Ponui Ristori už įvadinį pasisakymą. Atsinaujinantis energijos šaltiniai yra viena iš svarbiausių šio sprendimo dalių, ieškant atremti tuos iššūkius, prieš kuriuos esame atsidūrę. Tad aš norėčiau, kad pakomentuotumėte e, šiek tiek dėl to, kiek būtina nustatyti privalomus tikslus, naudoti e, atsinaunančius energijos šaltinius, apsirūpinant energijos šaltiniais. Tai būtų pirmas klausimas. Antras. Man atrodo, kad mes jau dabar susidurėme su problemomis dėl valstybės pagalbos ir tos pagalbos taisyklių. Valstybės narės bando e, ieškoti įvairiausių sprendimų dėl energijos tiekimo, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Visa tai e, turi vieną tikslą – padidinti jų energetinę nepriklausomybę, tačiau tai kartais sus, tas, tos paieškos susiduria su valstybės pagalbos taisyklėmis, kurioms tai prieštarauja. Ar esate numatę kokiu nors e, sprendimų susijusių su dabarintinėmis taisyklėmis ir valstybių bandymų ieškoti išeičių? Tai padėtų pasiekti to, ko mes labiausiai norime, nes nepriklausomybės apsirūpinant energijos ištekliais. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū, kad neviršiuotėm skirto kalbėjimo laiko. Kitas kalbėtojas yra kolega Silikiotis. Jis yra GUE frakcijos koordinatorius. E, Ačiū, pirmininkė. Pone Ristori, energijos šaltiniai labai svarbus visai žmonijos egzistencijai. Svarbu užtikrinti energetinį saugumą, tačiau piliečiai visų pirma turi turėti tinkamą prieigą e, prie įperkamo energijos šaltinio. Reikalingas tinkamas finansavimas, taip pat būtina viešojo sektoriaus parama, užtikrinant infrastruktūros išlaikymą bei galimybę e, gauti įperkamą energiją. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikalinga tikra atsinaujinančių energijos šaltinių strategija. Mes kalbėjome apie tam tikrą metodiką, tačiau ją reikėtų plėsti, siekiant, kad energija būtų gaunama aplinką tausojančiais būdais. Kalbant apie infrastruktūrą, aišku, jūs esate vidutinio laikotarpio strategijos atstovas, tačiau vis dėlto nebuvo kalbėta apie rytų viduržemio jūros regioną, taip pat naftos ir gamtinių dujų klausimus. Kipras, nors ir atrado šiuos išteklius, tačiau būtų svarbu, jog būtų užtikrinta galimybė išgauti šias žaliavas. taip vadinamasis viduržemio jūros regiono e, jungčių mazgas e, ir ši infrastruktūra taip pat yra labai svarbi. Reikia tinkamai bendradarbiauti su viso regiono valstybėmis narėmis, siekiant užtikrinti tinkamą e, infrastruktūrą. Komisija turėtų imtis konkrečių priemonių, siekdama, jog šiais energijos šaltiniais būtų tinkamai pasinaudota. Buvo kalbėta apie tai, kad valstybės narės e, neturi būti izoliuotos. Tai yra svarbus tikslas. Negalime nei vienos valstybės izoliuoti nuo didžiųjų aprūpinimo elektratinklų. Reikia imtis tam tikrų priemonių ir daugiau priemonių. Ačiū. Dabar Klot turimės žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė Ristorija, už jūsų juodinį pasisakymą. Skaitant Europos komisijos tekstą, matome, kad yra numatytas tam tikras scenarius. Priklausomybė yra 90 procentų, 2030-aisiais 90 procentų bus tiek pat. Nuo 66 iki 70 procentų pakils dujų priklausomybė, kieto kūro 40 iki 48 ir kitų iki 400 procentų pakils įvairių kitų, e, priklausomybė kitų energijos išteklių srityje. Tad štai, būtina nepamiršti klimato kaitos ir, tų, ir to keliamų problemų. Ir aš manau, kad jūs žinote, kad dujų kaupimas yra viso labo komercinė operacija. Tam reikalinga labai e, aiški teisinė bazė. Ir galbūt galėtume mes kaip nors padėti, e, kurdami tą bazę. E, taip pat apsirūpinęs energijos ištikliais yra susijęs su solidarumo klausimu. Ukrainos krizės e, vidury Austrija pakviečia Putiną ir Prancūzija bendradarbiauja taip pat su Rusija, Italija taip pat ir Vokietija taip pat. Tad planas būtų toks – pakeisti dujų tranzitą aplenkiant Ukrainą. Sep būtų pradėta naudoti dujotikis vadinamasis South Stream, pietų srovė. Ir daug kas Europoje regis remia šios siūlymus. Tad kaip dabar priversti investuotus investuoti Ukrainos dujotiekius? Štai koks klausimas. Ir Dabar tie dujotiekiai yra atviri Europos investuocijams, tuo tarpu yra daromi priešinki žingsniai, bandoma įtikinti juos neinvestuoti į Ukrainos dujotiekius. Kolega Peterson taip pat paminėjo irgi labai svarbią problemą. E, tai yra atsinaujinantis energijos šaltiniai. Turime kalbėti apie tokius dalykus, apie kuriuos kalbam pernelyg menkai, pavyzdžiui, biomasės panaudojimą ir panašiai, yra iš tikrųjų labai sudėtingų aplinkybių įvairiose šalise. Pavyzdžiui, Bulgarijai žiema gali būti labai sunki. Yra taip pat svarbių klausimų, kurie jau rytoj iškils komisijai. Komisija nori mažinti Europos energijos efektyvumo pastangas. 2 e, procentai efektyvumo didinimo per metus reiškia, kad būtų sutaupyta iki 15 milijonų tonų naftos per metus. Ir jeigu būtų pasiektas didesnis taupimas, tai reiškia, kad tai padėtų sutaupyti iki 6 milijonų tonų naftos ekvivalentą. Tai yra viena iš didžiausių politinių krizių, kai žvelgiam į Iraką, į naftą, kai žvelgiam į dujas. Uh, kyla klausimas, ką darys Europos komisija, kad sumažintų e, energijos panaudojimą ir kad būtų galima po 2020 metų reikšmingai sutaupyti energijos išteklių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū kolega. Kitas kalbėtojas yra kolega Roger Helmer. Jis kalbės EFDD frakcijos vardu. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradėti primindamas ponui ir istoriką Günteris Oettingeris, e, komisijos narys atsakingas už energetiką, pasakė. Jis teigia, jog ES nebegali toliau sauliaisti vienašalės energetikos politikos. Noriu priminti, ką Antonijo Tajani, už pramonę atsakingas komisijos narys, teigia, e, kad e, Europa susidurs su pramonės katastrofa, jeigu ir toliau tas kainos išliks e, tokios pačios. Kaip e, generalinis direktorius pakomentuotų e, šias pastabas. Antras klausimas susijęs su skalūnų dujomis ir galimybė begauti energiją iš jų, sumažinant energetinę priklausomybę. Iš žaliųjų pusės e, yra vykdoma stipri lobizmo veikla, pasitelkiant propagandą. Ar komisija e, atsisakys paremti šiuos lobistus? Jungtinėje karalystėje Ponas Edis Deivis yra tikrai labai žalias e, sekretorius, e, kaip jis ketina sumažinti CO2 išlakas, jei Kinėje ir Indija nesims jokių žingsnių. Ar ES ir toliau e, žalos savo pramonę negryžtamai ir kengdama savo pramoniai e, bandys sumažinti CO2 išlakas, e, kai tuo tarpu kitos didelės šalys to nedarys. Trumpai dabar e, žodis generaliniam direktoriui. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie pirmą klausimą, pirmiausia norėčiau pabrėžti, jog rezervo ir kaupimo pajėgumai buvo prioritetinis dalykas praeityje ir turėtų išlikti prioritetu ateityje. Vertinant šį kontekstą, mes reikalausime, jog saugojimo lygis būtų pakeltas rengiantis žiemai. Dabar 80 milijardų kubinių metrų apima mūsų e, rezervavimo galimybės. Tuo tarpu galbūt reikėtų dar 65. Mes e, atidžiai išnagrinėsime visas galimybės ir tas, kurias jūs minėjote esant Vengrijoje, e, taip pat e, at, šios Europos parlamento kadencijos ir komisijos kadencijos metu daug dėmesio bus skiriama energijos kaupimo klausimams. Aišku, Aš galiu tik pakartoti, kad priešingos krypties srautų pajėgumai yra be galo svarbus. Mes e, pamatėme, kad labai svarbu e, garantuoti tinkamą postumį, užtikrinant e, dujotekio iš Slovakijos į Ukrainą infrastruktūros kūrimą. Dar iki kitų metų žiemos būtina užtikrinti šį priešingos krypties srautą. Tai turėtų būti įgyvendinta visuose jungiamuosiuose dujotikiuose ir visose linijose visoje Europos Sąjungoje, kad e, būtų užtikrinta sąveika tarp visų jungiamųjų linijų. Kalbant apie Kita klausimą. Taip, mes turime užtikrinti energetikos infrastruktūros e, išlaikymą. Turime suprasti, kad tai yra prioritetinis tikslas. Vid vidaus energetikos rinka dabar nėra pakankamai užtikrinta ir tai tiesiogiai veikia ir energetinio saugumo klausimus. Bendras mūsų tikslas turėtų būti tinkama sąveika, sujungiant šiaurę su pietumis, rytų su vakarais. Mes e, pirmą kartą labai aiškiai pabrėžėme, kad prioritetu turėtų tapti naujos infrastruktūros e, tiesimas į pietus. Juo labiau, kad e, su tuo susijusios ir naujos kaupimo galimybės. Kalbant apie įvairinimą ir e, energijos rušių derinį. Mes kalbame apie nabuką ir pietų srautą. Aš kalbu apie tuos pajėgumus, kurie leidžia kaupti dujas e, tekančias iš Azerbaidžano į e, Europą per Gruziją, per Turkiją, Balkanų pusės Balkanų šalis Gruzija, Turkija į Italiją. Tiesa, pažanga padaryta kukli, maždaug 10 procentų, tačiau turėtume išnagrinėti galimybės tiesti naują atšaką į labiau šiaurint per Turkmenistaną, e, o kalbant apie pietų srauto dujotekį, mūsų pozicija visada buvo labai iški. Ir mūsų ataskaitos išvada taip pat aiški. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją turėtume sustabdyti visus aspektus susijusius su pietų srauto dujotekiu, todėl kad negalime Ukrainos e, padė, pa, nukelti į dar sudėtingesnę situaciją. Turime reaguoti atsižvelgdami į dabartinę krizę tokia realybė. Kaip žinote, mes daug dėmesio skiriame ir valstybių narių sukurtoms iniciatyvams. Jo labiau, kad privalome veikti vieningai e, šiuo delikačiu dabartiniu laikotarpiu. Kalbant apie strategiją ir mes čia kalbame apie energetinį saugumą, Mums e, pavyks pasiekti savo tikslų tik e, susivienijus. Turime ieškoti galimybių, kaip pasinaudoti esamomis priemonėmis. Kalbant apie darybas dėl kainų, aišku, dabartinės darybos yra komercinio pobūdžio, tačiau jei kalbėsime apie dujų krizę, jei kalbėsime apie e, Rusijos nustatytas kainas Ukrainai, tai sudarėtas vidurkis turėtų būti taikomas ir Ukrainai. Šiame kontekste tai jau buvo sėkmė, todėl kad Rusija buvo priversta daryti tam tikras nuolaidas Ukrainai. Kaip žinote, darybos dar e, tęsiasi, mes palaikome dvi šalius e, santykius su Rusija ir Ukraina ir e, darybos laukia ir ateinančias keletą savaičių. Darybos dėl kainų vyksta atsižvelgiant į visas tartutinės, e, tartutinės prekybos taisyklės. Savame suprantama, daug dėmesio skirsime ir juodosios jūros regiono klausimams, taip pat pateiksime papildomus argumentus susijusius su mūsų sprendimais e, ir naujos e, dujotekių infrastruktūros kūrimu. Kalbant apie kitą klausimą, daug sprendimų buvo priimtų, e, skirtų pagalbai Ukrainai. Ir mes remiame Ukrainą darybose su Rusija visais klausimais. Kalbant apie nekonvenciją nei dujų gavybos būdą, mes esame atviri rekomendacijoms, kurias pateikė Europos komisija. Pirmiausia, svarbu nustatyti plėtros galimybės. Taip pat svarbu ištyrinėti gruntą bei galimų projektų įgyvendinamumą. Jei mums tai pavyks, tai nauji, kai kuriams valstybėms narėms tai galėtų būti naujos galimybės išgauti dujas. Kalbant apie infrastruktūros aspektus, taip, 5,8 milijardų eurų yra skirta uh, in, Europos infrastruktūros sujungimo projektams ir mes dėsime visas pastangas siekdami pačių geriausių rezultatų. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, aišku, atsinaujinanti energija yra dalis sprendimo būdo. Ir kaip jūs tikriausiai žinote, mes tikimės teigia, teigiamo poslinkio paremto į rinką orientuotų principų, e, kuriame būtų integruotas regioninio bendradarbiavimo mechanizmas. Turiu pasakyti, kad atsižvelgiant į saulės energiją, ji jau dabar yra konkurencinga mes siekiame, kad ši rinka būtų dar didesnė ir dar daugiau konvergencijos pasiekta jungiant nacionalinės rinkas. Dėsime visas pastangas, siekdami šių tikslų. Tikriausiai žinote, jog mes siūlome, kad būtų nustatytas 27 procentų privalomas tikslas gaunamos energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau mes galvojame, kad būtų galima siekti ambicingesnių tikslų. Vokietija siūlo 30 procentų siekį 2020 metais, o Prancūzija mano, kad galėtų būti 32 procentai 2030 metais Mm, šie aspektai taip pat susiję, aišku, ir su kai kuriais e, valstybių teisės aktais. Kalbant apie mūsų generalinį direktoratą, e, mes numatėme realius ambicingus tikslus. Pirmiausia, manome, jog reikėtų pasinaudoti visų egzistuojančių potencialų e, Pavyzdžiui, namų ūkių sektoriuje e, galima siekti 40 e, procentų energijos e, efektyvaus vartojimo tikslo. Kalbant apie darbo vietų kūrimą, jį galėtume užtikrinti mažinant dujų importą. Pirmininkas nutraukė Dvylika kolegų dar nori pasisakyti, nori pasiūlyti nebepildyti daugiau kalbėtojų sąrašą, galiu įsivaizduoti, kad jūs e, pritartumėte. Ne, penkiolika mūsų nori žodžio ir iš ties e, neįmanoma įtilpti į daugiau nei 60 sekundžių, nes 15 kolegų pageidavo pasisakyti. Taigi vienos minutės kalbos dabar bus, nes turime laikytis laiko grafiko. Taigi, pradedame nuo jūsų ir tikrai daugiau niekam nesuteiksiu žodžio. Taip, taip, jūs ir jūs ir viskas. Vienos minutės kalbos. Pradėsime nuo pono Schaffhauserio. Žodis Jums. Monsieur le Président, euh, merci. Dėkui, ponė pirmininkė. Paprastai importas sudaro 4-5 procentus kiekvienos valstybės bendro vidaus produkto. Importas, pasak įvairių e, studijų, o aš e, vadovavau Alzaso regiono energetikos e, agentūrai, gali sumažėti 20, 25 procentais, o tai reikš, kad mes galime sumažinti vienu punktu BVP Europos lygmenių. Ir tuo būdu sumažės mūsų bendros, e, bendras importas. Ir galų gale tai gali būti tūkstantis milijardų eurų suma, kuria e, sumažėtų BVP. Ir tai yra be galo svarbus e, energetinis iššūkis ir tai taip pat e, susiję su e, centrinio banko gebėjimu daryti finansinės injekcijas. Juk čia kalba sukasi apie realią ekonomiką, tad ką galvoja komisija apie tai, kad reikėtų realios ekonomi... E, energijos taupimo programos. Dėkuoju, pana Dekastildo. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū Jums, ponė generalinį direktorių. Per minutę turiu paklausti. Akivaizdu, jog turime veikti šios kadencijos laikotarpiu kuo aktyviau, kad galėtume iš tikrųjų sukurti tikrą bendrą energetikos politiką, nes iššūkiai yra didžiuliai. Turime dirbti nuosekliai visi kartu ir neturime susiskaldę būti atlikdami šios darbus. Europos komisija nori optimizuoti turimus išteklius. Siekiama panaudoti vietinius išteklius. Taip pat siūloma e, diversifikuoti apsirūpinimo kelius ir šaltinius. E, terminalų kur galima kaupti e, norvegiškas dujas statybą. E, e, Pone generalinį direktorių, jūs be abejo žinote, jog mums reikia tam tikros datos, kad būtų aišku, kada bus sujungti Ispanijos ir Prancūzijos, pavyzdžiui, energijos tinklai. Ispanijoje pusė suskystintų dujų įrangos e, veikia. Ir aš manau, kad tai yra tas kelias, kuriuo reikėtų netelsint pasinaudoti. Dėkuoju, ponas Levandovski. Energijos efektyvumas yra energetikos politikos vienos svarbiausių elementų mūsų sename žemynė. Tris kartą į Europos komisijos darbuotojus 14 metais šis klausimas buvo įtrauktas. Pirmiausia, analizuojant klimato paketą, kaip pasiekti pusiausvyrą tarp aplinkosaugos reikalų ir konkurencingumo. E, balandį buvo kalbama apie valstybės teikiamą pagalbą ir tos pagalbos taisyklės. Buvo kalbama apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir buvo kalbama, kad reikia panaudoti tuo pat metu turimus energijos tinklus ir tinkamai panaudoti energijos rūšių derinį. Paskui buvo kalbama apie energijos paketą. E, labai svarbu nepamiršti tų klausimų, kaip tinklų sudungimas ir panašiai. Tačiau aštuntas klausimas yra pernelyg svarbus, kad jį galėtume atidėti kitam kartui, o būtent tas vieningas visų kalbėjimas, bendro požiūrio turėjimas būtina e, tvarkyti su dominuojančia Gazpromo padėtimi, nes jis diktuoja mums tam tikras politikas. Būtina e, kurti, kurti tam tikras struktūras bendradarbiavimui, būtina taip pat numatyti tam tikrus e, slengščius, tam tikras ribas, kaip galima keistis energijos ištekliais. Ką Jūs manote apie tai? Toks būtų mano klausimas. Ką manote apie tokią poziciją? Pirmininkas, dėkuoju už klausimą. Kolega Poš yra kitas klausėjas. Dėkuoju. Kalbant apie energijos efektyvumą, klausimas yra toks, pirmiausia, kaip sumažinti energijos poreikį. E, komisijos atstovai nekalba apie kitus sprendimus, kaip tik tai prekyba E, emisijomis ir tam e, tai, tai nepadeda e, išspręsti problemos, o kaip su energijos efektyvumo didinimu, ko, ko įmonė čia galėtų prisidėti. Taip pat tinklų tarpusavio sujungimas, jūs kalbate apie papildomus šaltinius, kurie galėtų užtikrinti pusę viso finansavimo, tačiau kaip pritraukti investicijas e, siekiant plėtoti priešingos krypties rautų technologiją, tai būtų labai naudingas dalykas rytų Europai. E, infrastruktūros, tinklų saugumas yra taip pat vienas iš svarbiausių klausimų. Strategijoje be kita ko kalbama apie e, tarpvalstybinį tinklų sujungimą. Tačiau jūs kalbate taip pat apie kažkokius išmaniuosius sprendimus. Ką tai reiškia konkrečiai? Pone, o jūs esate iš Čekijos regis. Kitas klausiantysis yra ponas Kelly, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu du klausimus per tą vieną minutę užduoti. Pirmiausia, norėčiau paklausti pono Ristori Štaiko, ar jis patenkintas valstybių narių planais, kuriuos pateikė valstybės narės susijusius, tai yra planai susijęs su energijos terminalų statyba. Jeigu ne, ką jūs apie tai manote? visos valstybės narės turėjo pakeisti, pateikti tuos planus. Jos taip pat nori turguoti pigių dujų, gal valstybės narės pasakė, kur galima būtų tų pigių dujų gauti. Antras klausimas. Kad galėtume būti mažiau priklausomi, turime naudoti savo išteklius. E, turime pasitelti ir prastinius, ir vadinamosius nekonvencinius, netradicinius metodus. Tad klausimas būtų toks, ar galime tai padaryti ir tapti konkurencingesni pasaulinėje arenoje, o galbūt tapsime labiau priklausomi ir mažiau konkurencingi. Ką apie tai manote? Dėkoju. Very much. Um... Ačiū, sako pirmininkas. Pone Van Bremt, prašau. Thank you, Chair. I'll just use my... Ačiū, pirmininkė. 60 sekundžių norėčiau panaudoti klausdama arba siūsdama politinę žinutę. Uh, nepateiksiu jokio detalizuoto klausimo. Manau, kad tai, kas guli prieš mūsų akis, tas pasiūlymas dėl energetinio saugumo strategijos, mano frakcijos supratimu, e, paremtas konservatyviu požiūriu, kokia turėtų būti energetinio saugumo strategija. E, šis strategija susijusi su klimato kaito strategija, susijusi su um, darbo vietų kūrimo strategija. Manau, kad visas šias strategijas reikėtų sujungti. Šia prasme, efektyvus energijos naudojimas yra labai svarbus aspektas. Tai reikia įgyvendinti. Tinkamai įgyvendinus, tuomet susitvarkysime ir su klimato kaitos iššūkiais ir užtikrinsime tinkamą darbo vietų augimą. Jei numatysime privalomus tikslus visose srityse, beje, tai buvo tai, ko mes siekėme per pastarosius penketą metų. Manau, kad mums nepasisekė per penkerius šiuos metus, todėl siekime, kad e, pasisektų per ateinančius penkis. Pirmininkas dėkoja, pane Werner. Pone pirmininkė, pone generalinį direktorių, daug kalbėta apie įprastinius e, šaltinius, e, kalūnų dujas ir geologinį skaidimą. Vokietijoje labai e, atidžiai stebima situacija, kalbama apie gruntinio vandens užteršimo pavojų ir jei mes vis dėlto nu, ignoruosime skalūnų dujų gavybą, ar nebus taip, kad pra, praleisime galimybę ir galbūt reikėtų ieškoti kokiu nors naujų galimybių. Ačiū, tai buvo puiku, dabar ponas Eriksonas. Pabandysiu kalbėti švedų kalbą. Eh, Noriu padėkoti už jūsų komunikatą, o dabar vykstančios diskusijos yra be galo svarbios. Du klausimai mūsų laukia. Pirmasis klausimas susijęs su klimato kaita, o antras klausimas susijęs su energetiniu saugumu ir su tuo susijusiu pažeidžiamumu. Džiaugiuosi, kad generalinis direktorius nesiklausė tų visą ignoruojančių balsų Švedijoje. E, pabrėžiama, kad nepriklausomai nuo to, kaip besisuksi, užpakalis lieka užpakalyje. E, o dabar mes e, susidurėme su Rusijos ir Ukrainos situacija, bet to reikia nepamiršti ir Šiaurės Afrikos, Šiaurės Kaukazo, Irako, e, artimųjų tolimųjų rytų. Matome tai, kad problemos tiesiog keliauja per regionus, tačiau jos niekur neišnyksta. Manau, kad reikėtų um, ieškoti ambicingesnių tikslų ir išdrysti jų siekti. Aš pritariu ponai Erikson, aš taip pat skaičiau tą pranešimą. Ir kadangi kovo 28 dieną komisija atsibūdo ir, ir pasakė, taip, iš tikrųjų, turim tokią problemą, esam pažeidžiami energetiniu požiūriu. Ir, ir e, aišku, galime palankiai žiūrėti į tam tikras e, rezoliucijas e, dėl, dėl kaupimo ar panašiai, bet vis dėlto turim daug silpnų vietų. Aš manau, kad e, jeigu norime užtikrinti demokratiškai mūsų saugumą ir, ir ateitį, tai turime galvoti apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir apie energetinį efektyvumą. Toliau, dėl klimato paketo, klimato kaitos paketo tikslų. Kokios bus pagrindinės rytis temos? Alter, energeti, alternatyvus energetikos e, šaltiniai ir ar bus tie tikslai privalomai e, Europos lygmenių apskritai ir e, kaip bus elgiamasi tuomet, kai tam tikros valstybės bandys eiti priešingą kryptimi apmedinamas galiu pasakyti, jog Italijos vyriausybė įgyvendino vienokias iniciatyvas, o paskui Renci vyriausybė retroaktyviai bando imtis tam tikrų veiksmų. Kolega Sorinio. Pone pirmininkė, pone generaliniai direktorių, energetikos saugumas yra svarbiausia problema Europos Sąjungai. Mums reikia turėti reikiamus pajėgumus tam, kad tą problemą išspręstume, pasinaudotume ją kaip progą. Mes turime pakeisti gamybos modelius, turime pakeisti tiekimo modelius. Mums reikia labiau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir diversifikuoti energijos šaltinius. Kitaip tariant, mums reikia vieningos energijos rinkos ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mums reikia didesnės autonomijos ir geresnių tiekimo sistemų. Jeigu pasižiūrėtumėte į e, Ispaniją ir Portugaliją, į tą pusęsalį, tai jūs pamatytumėte, kad e, problemų ten yra daug. Tačiau ten yra randama būdų, kaip apsirūpinti energiją. Pone generalinį direktoriau, mes e, nuolatos kalbam apie biudžetą. Mes e, turėtume imti spręsti tos vietovės apsitrūknimo energijos šaltiniais problemas. Tada, uh, e, suvis... Kolega Mankam, ponė pirmininkė. Kalbant apie Gazpromo monopolį, e, buvo kalbėta apie tai, jog reikėtų e, užtikrinti vieningus pirkimus ir juos vykdyti centralizuotai. E, tarp tiekėjų vardijama Norvegija ir Alžyras e, buvo siūloma numatyti centrinę supirkimo būstinę, kuri būtų atsakinga ir už e, vienodų kainų išsiderėjimą. Tačiau jei galime nupirkti vieną kūro rūšį, kodėl negalime nupirkti kitų? Generalinį direktoriau, mano klausimas e, būtų toks, kokių žingsnių imsis komisija. Like Norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą, todėl kad kalbėsiu trumpai. E, Ačiū. Noriu padėkoti už išsame analizę kurioje pabrėžiama, jog ES konkurencingumas e, energijos tiekimo srityje yra be galo svarbus. Du, tris klausimas pateiksiu. Komisija pripažįsta, kad e, esama naujų galimybių e, rytinėje viduržėmio jūros regiono dalyje išgauti dujas. Tai sumažintų priklausomybę nuo Rusijos jei tokiu būdu um, pasiektume konkurencinių pranašumų ir politinė prasme tai būtų gerai. Kalbant apie skalūnų dujas iš JAV, mane pasiekė informacija, kad per ateinančius e, keletą metų e, šias skalūnų dujas būtų galima pirkti už 4 eurus ir tai apverstų aukštyn kojas visą kainodarą. Oui. Yeah. Oui, Monsieur le Président, euh, chers collègues. Pone pirmininkė, mėly kolegos, mūsų energija, energijos šaltinių diversifikavimas yra e, Europos Sąjungos e, rūpestis. Ir iš tikrųjų turime galvoti apie ateities energetiką. Brandolinė energetika šiuo metu yra laikoma e, ateities energetika ir turbūt šiuo metu tai yra pati pigiausia ir e, pati švariausia energetika. Taip pat saulės energija atveria įdomias perspektyvas ir išplėtojus tą energetiką e, ateityje būtų galima pasiekti normalaus rentabilumo, tačiau aišku yra tam tikrų kliučių, pavyzdžiui, vėjo energetikos rytyje ir ko gero čia neįmanoma nieko žymiai pagerinti ir yra mm, kraštovaizdžių problemos. Taip pat turime galvoti apie geo energetiką, seisminės ir aplinkosauginės problemos dar neišspręstos iki galo. Tad e, turim galvoti apie taip pat apie e, bandymą būti nepriklausomais nuo Rusijos. Tuo tarpu ES iki šiol Rusija laikė sąjungininkę. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra kolega Kominikė. Nedidelė pataisa. Lenkija moka Gazpromui 526 dolerius už kubinį metrą dujų. Rusija iš Ukrainos jie e, norėtų gauti 484 dolerius už kubinį metrą. E, Sakorafa. Kolega Sakorafa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, προηγουμένως έγινε μια... Dėkoju, ponė pirmininkė. Anksčiau, ponui Ristoriui, užduotas klausimas, kuris tiko be atsakymų. Ar tai yra įdomus klausimas? Kaip Europos Sąjunga vystys savo išteklius viduržėmio jūros rytuose? kai bus atsižvelgiama į energetikos e, apsirūpinimo saugumo ir diversifikavimo aspektą. Ar siūlomi kažkokie sprendimai problemai išspręsti. Rusijos monopolis yra tas dalykas, su kuriuo susidarėme dabar, ką ketinama daryti. Dėkui. And, uh, madam... Ačiū, kolegė Beres. Merci, uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Pone generalinė direktoriau, jūs e, vadovaujate tokiam absoliučiai strateginės reikšmės generaliniam direktoratui. Ir dabar, kuomet mes galvojame apie e, strategiją 2020, tai, tai ypač svarbu. Jūs e, galbūt šitos dalykus palėtėte savo įžanginėme žodėje, aš atsiprašau, nebuvau tuo metu, bet e, šios strategijos įgyvendinimas leistų mums turėti ambicingą veiksmų planą. Ar jūs manote, kad šios strategijos peržiūra prisideda prie tokio tikslo, o, o jeigu ne, tai kuomet e, tuomet sustiprinti ES darybinę poziciją prieš Paryžiaus konferenciją. Dėkoju. Tuo baigiame savo klausėjų sąrašą, o dabar suteiksime žodį ponui generaliniam direktoriui, ponui Ristori. Prašom atsakyti apibendrintai, pabrėžia pirmininkas. Ar užteks 5-7 minučių, pone direktoriu? Ponas ir istorija. Ačiū, pone pirmininkė. Ačiū visiems už klausimus ir pasisakymus. Norėčiau pasakyti pirmiausia tiems, kurie kalbėjo apie strateginę jungčių svarbą. Būtina nutraukti E, tą izolacijos problemą, su kuria susiduria Pirėnų pusėsalių valstybės. Visą tai turi būti tvarkoma taip, kad didėtų bendradarbiavimo lygis tarp suinteresuotų vyriausybių. Norėčiau pasakyti, kad praėjusią savaitę buvo surinktas susitikimas, kur dalyvavo e, atstovai iš Ispanijos, Portugalijos ir Prancūzijos. Ir buvo priimtas sprendimas ieškoti reikiamų sprendimų ir greitų sprendimų, kad problema būtų išspręsta. Sustikimas buvo tikrai pozityvus, tuo būdu galbūt buvo atvertas naujas kelias e, problemos sprendimai. Nuo rugsėjo pirmos bus pradėti konkretų žingsniai. Bu, buvo siūloma rasti konkrečius sprendimus, realius sprendimus. Mūsų pranešimo priedė be kita ko mes minime šį aspektą tarp svarbiausių prioritetų. Antra. Kai dėl galimybių gauti kreditus, ypač kalbant apie energijos taupimų projektus, mes pritarėme, kad tai yra ypatingai svarbus dalykas. Mes tiesime visas pastangas šioje srityje, remsime Europos finansinės institucijas ir ypač investicijų banką tam, kad būtų numatytas labiau e, adekvatus finansinis instrumentas tam, kad būtų galima pereiti į naują dimenciją, nes mums reikia tos naujos dimensijos e, gyvendinant naują energetikos politiką. Tai yra iš tikrųjų akivaizdus dalykas. Kai dėl valstybės pagalbos. Mano nuomonė yra tokia. Turime ieškoti suderinamumo tarp valstybės pagalbos taisyklių ir Europos vidaus rinkos taisyklių. Esame priėmę sprendimą dėl naujų gairių susijusių su valstybės pagalba aplinkos saugos ir energetikos srityje ir dabar esame nusprendę su kolega, kuris atsakingas už konkurencijos rytį, e, sudaryti darbo grupę, kur dalyvautų valstybių narių atstovai, e, komisija ir taryba, kur būtų diskutuojama dėl to, kaip būtų galima tinkamiausių būdų šias gairias įgyvendinti. Energijos ir konkurencijos direktoratai bus taip pat intensyviai įsitraukę į šias diskusijas ir siūlys sprendimus. Visa tai yra labai svarbu. Svarbu peržiūrėti tam tikras kai kurias politikas ar, ar, ar priimtus sprendimus, kad būtų galima siekti palaipsninės pažangos ir kad būtų galima išvengti kokiu nors ekstremalių situacijų. Kai dėl įmonių efektyvumo energijos rytyje, norėčiau pasakyti štai ką. Europos pramonės įmonės e, stengiasi daryti pažangas šioje srityje ir atitinkamai mes turime jų siekius remti ir joms padėti. Turime raginti energijos įmonės žengti šią linkmę toliau. Kai dėl suskistintų gamtinių dujų terminalų. Taip, jų yra daug. Kai kurie iš jų nėra visiškai panaudojami. Kai kurie tokie yra pietų Europos valstybėse. Man susidaro įspūdis, kad ir čia pažangos siekiama tinkamai, mes palaikome svarbius glaudžius santykius su visais suinteresuotais partneriais. Ir šis rytis ES labai svarbi tiek Baltijos valstybių regione, tiek Pietų Europoje. Energijos saugumas, tvarumas ir konkurencingumas. E, tų dalykų privalu nepriešinti. Mums reikia ne tik tai padidinti strategiją ES 2020, bet siekti naujos dimensijos šiems aspektams. Būtina kad visais aspektais mes būtume e, pasiekę daugiau pažangos. Tiek kalbant apie vidaus rinką, tiek apie, kur pasikeitimų jau buvo daug, tiek kalbant apie kitas rytis, turime siekti didesnės pažangos. Dabartiniai pasiekimai nėra pakankami, nes galutiniai klientai turėtų pajusti tuos pasiektus rezultatus, jiems turėtų mažėti energijos kaina, jie turėtų uh, sugebėti lengviau apsirūpinti energijos ištekliais. Mes taip pat turėtume veikti nuosekliai, nes jeigu nebus kreipiamas dėmesys į infrastruktūrą, tai tuomet nieko ne, negalėsime pasiekti. Tai nebus mūsų bendras europinis siekis. Turime pasitelkti visus resursus, kurie užkirstų kelią vieno tiekėjų dominavimui. Tai yra mūsų svarbiausiasis prioritetas. Aš jau minėjau energijos išteklių kaupimo galimybių strateginę svarbą. Tai yra tas dalykas, kuris nusipelnys mūsų didžiausio dėmesio artimiausiais mėnesiais, kaip elgtis su dujų pirkimais Tai irgi yra svarbus dalykas, mes nulatos palaikome ryšius su kolegomis atsakingais už konkurencijos rytį, su kolegomis iš teisinės tarnybos. Mes ieškome visų įmanomų galimybių, e, ieškome naujų rinkų. Norime rengiamą studiją užbaigti artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais, kad būtume e, pajėgus pateikti atsakymus iškylančių šioje srityje klausimus. Nes jeigu veiksime vieningai, mes turėsime galimybių daugiau paveikti e, situaciją mums palankia kryptimi. Mums jau pavyko sumažinti dujų kainą Ukrainai. Ir turime elgtis panašiai ir dabar turime pasinaudoti visais argumentais, turime pasinaudoti savo gebėjimais diversifikuoti tiekėjus, turime pasinaudoti savo gebėjimu priversti atsižvelgti tam tikrus rinkos mechanizmus. Žvelgiant į viduržėmio jūros rytų regioną, galėčiau pasakyti, taip, mes žinome, kad ten yra energijos išteklių, e, skaitant Kipre, mes palaikome nuolatinius ryšius su uh, suinteresuotais operatoriais ir pačia valstybė nare. Ir siūlome naujus prioritetus, kitaip tariant, esame pasiūlę e, sukurti tam tikrą energijos e, e, išteklių kaupimo centrą, kuris galėtų būti, pavyzdžiui, Europos pietuose. Apie tai jau kalbėjau su Italijos vyriausybė ir tai galėtų būti tas centras, kuris galėtų būti rengtas jau artimiausių metų. E, Romoje lapkritį bus apie tai kalbam ir aš manau, kad tai yra gera naujiena. Tačiau to visą tai galėtų pasitarnauti ne tik pietų Europos valstybėms, bet šis kaupimo centras galėtų būti integruotas į bendrą sistemą ir galėtų būti palaikomi E, ryšiai nuolatos su šiaurės valstybėmis Europos Sąjungoje ir kitomis taip pat per integruotą bendrą sistemą. Tai ten galėtume taip pat kaupti ir energiją gautą iš atsinaunančių energijos šaltinių. Galėtume pereiti nuo regioninių lygmens prie nacionalinio bendradarbiaujant su ES valstybėmis ir galėtume paremti kai kurias išreikštas iniciatyvas. Štai praėjusią savaitę buvau Berlyne, kur e, Vokietijos vyriausybė su įvairių savo žemio atstovais rengė sustikimą energijos klausimais. Ir ponia Permošberais štai paminėjo Prancūzijos pavyzdį, naujų tikslų siekimą. Mes, jeigu užmėgsime reikiamus santykius, tai palengvinsime gyvenimą savo uh, E, valstybių piliečiams, nes valstybės galės dirbti, bendradarbiauti vienus kitomis ir tuo būdu bus galima atsižvelgti kiekvienos iš šalių skirtybės. Dėkui. Pirmininkas, dėkoju ponui Ristoriai. Pirmiausia, dėkoju už tai, kad atvykote, taip pat sveikinu parengus šį komunikatą. Noriu padėkoti komisijos nariui e, Oettingeriui ir visam generaliniam direktoratui. Energetinis saugumas, ypač ateinančiais mėnesiais, e, bus be galo svarbi tema. Dar kartą dėkoju Jums. Dėkoju ITRE komiteto nariams už diskusijas ir pastabas. Manau, jog diskusijos buvo labai naudingos. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti visiems. Palaikysime glaudų ryšį. Point, next point of our... Kitas e, darbo atvarkės punktas tai yra ES 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai, turime mažiau nei 15 minučių šiam klausimui. Mes laukiame komisijos ir tarybos pasiūlymo. Tarybos pasiūlymas, šiaip kalbant, yra e, maž, siauresnis nei komisijos pasiūlymas. 2000 2015 metams. Koksgi Europos parlamento pasiūlymas? Mes norime grįžti atgal daugiau ar mažiau, jei tai galima, prie komisijos pasiūlymo. Mes manome, jog absoliutus minimumas yra tas pirminis pasiūlymas, jei norime išgyventi. Kolegos, jei norite išeiti iš salės, tai galite padaryti, tačiau Vis dėlto jūs neturite teisės diskutuoti garsiai čia salėje. Aš vis dar girdžiu, kad kažkas kalba. Mėly kolegos, ponios. Ponios, ar galiu kreiptis į jūs, bičiuliai? Ne, vis dėlto manęs niekas nemato. Bei. Okay, now we can start. So, uh, let us go back at least to the. Leiskite grįžti prie komisijos pasiūlymo. E, tai buvo maždaug 1 procento skirtumas e, ir sutaupimas, tačiau regionų politikai ir žemės ūkio politikai nebuvo galima nurėžti e, daugiau, tai yra mūsų įsipareigojimas, todėl realybė tokia, kad didžiausi apkarpimai yra numatyti konkurencingumo ir augimo skatinimo politikos rytyje. Aišku, mes sakysime griežtas ne tokiam, tokiems e, maž, sumažinimams. 600 milijonų eurų nuriešta nuo. E, kitų metų mokslinių tyrimų 147 milijonai eurų moksliniams tyrimams. Pirmininkas pasidėso 107 milijonai eurų energetikos projektams. Kitaip tariant, mes prieštaraujame mūsų programos kaip Horizontas 2020 kosme e, tampa nebeįvykdomos. Mes, mums trūksta 155 milijonų eurų įgyvendinant Horizon 2020. Mokslininkų atlyginimams jau dabar neužtenka iš mano minėtos sumos ir 70 milijonų eurų neužtenka finansuoti galėjo ir kitų programų. Todėl mes um, prašome grįžti prie komisijos pasiūlymo. Noriu kreiptis į komisijos atstovą, e, suteikdamas žodį jam, o tada kreipsiuosi į jūs. Komisijos atstovas. Prašau, žodis jums. Ponas komisijos narys. E, Dėkui, ponė pirmininkė. Kol kas galiu pateikti mažai komentarų iš komisijos pusės. Galiu tik pasakyti, kad e, mes labai džiaugiamės, kad Europos e, parlamentas remia pas, pat, pasiūlymą, pateiktą pasiūlymą ir tikimės, kad visas procesas vis tinkamai ir kad 15 metams turėsime normalų biudžetą. Tikiuosi, kad e, e, komisijos narys atsakingas už šią sritį padėkos pranešėjai, kai ateis laikas. Ačiū. Dabar žodis mūsų komiteto nariams, o panas Antonijo Tajanė, Europos parlamento pirmininko pavaduotojas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš visiškai pritariu jūsų e, pozicijai dabar remiantis tais duomenimis, kuriuos e, gavome vakar dėl kai kurių valstybių ir ypač e, dėl Vokietijos, tai tie duomenys jokios abejonės rodo, jog e, turime palankiai žiūrėti į komisijos poziciją dėl pramonės. Sektoriaus yra kai kurių be galo svarbių sektorių, kuriuose reikia investicijų, aišku, inovacija, moksliniai tyrimai, tačiau taip pat kosmoso pramonė. Su kolega Nibler mes kovojame už tą sektorių ir e, siekiame, kad e, būtų pradėtos teikti pirmosios Galilėjo paslaugos, to tarpu dabar e, yra. E, kertamas finansavimas. Ir apskritai tas pas pasakytina apie e, pramonės politiką. Valstybės e, narės e, negali skūstis dėl tų dalykų ir, ir tuo pat metu prašyti geresnio finansavimo. Manau, kad net, neturi būti Europos lygmenių mažinamos lėšos ir manau, kad bendrijos biudžete tos lėšos turi būti numatytos tinkamai. Dėkuoju kitas kalbėtojas, Pans Gair. Prezidentė. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad jūs labai aiškiai atskleidėte kokią situaciją. Europos Sąjungos ekonomika e, turi būti atgaivinta, labai svarbu kurti pridėtinę vertę strateginėse srityse. Daugeliui programų vis dar reikalingas finansavimas siekiant politinių tikslų. Deja, tarybos pozicija e, yra visai kitokia um, yra numatyta sumažinti tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimo asignavimus. Padėtis iš ties e, sudėtinga, jo labiau, kad komisija nebebus pajėgi apmokėti um, sąskaitas. Manau, kad komitete profesionaliems politikams ir profesionalioms politikėms reikia labai aiškiai uh, pabrėžti, apie ką mes apskritai kalbame. Mes kalbame apie tai, jog taryba savo posėdžiuose priima sprendimus taupyti, tačiau e, susitariama dėl tam tikros politikos įgyvendinimo, taryba tam pritarė, tačiau pamiršta, jog tos priemonės turės būti finansuojamos ne tik iš biudžetininkų, kuriems aš taip pat priklausau ir uh, um, iš mūsų galbūt nieko kito nesitikima, tačiau tarybos pasiūlymas e, sukels ir teisinę koliziją, nes e, ne, komisija nebesugebės apmokėti prisimtų įsipareigojimų, o nuo to nukentės ir mokslininkai, universitetai, tyrėjai, Aš visiškai jums pritariu, reikėtų grįžti prie komisijos pasiūlymo, tai yra mm, būtinas minimumas. Taip pat reikia pabrėžti, kad tarybos e, strategija tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų srityje taip e, braukti brūkšnį ir apkarpyti kitas rytis yra nepriimtinas. Ačiū, ponas Ransdorf. Thank you, Chairman. So, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Turėčiau pasakyti štai ką. Kai jūs, ponė Buzekai, buvote vienu iš septintosios programos iniciatorių mokslo tyrimams ir, ir, ir, ir mokslo programoms. Džiugu prisiminti tą laiką, jūs tai buvo puikus laikas, individualios valstybės narės noriai skyrė lėšas biudžetui, jos siekė 3 procentus BVP. Tas tikslas buvo pasiektas ir turiu pasakyti, jog daugelis ES valstybių iki šiol ne visos yra pasiekusios tą 3 procentų BVP tikslą mokslo tyrimų sričiai. Priešingai yra reiškia, jaučiama tokia pagunda sumažinti šios ryties e, lėšas. Tokios rytis kaip nanotehnologijos ar nanomokslai, kur Europos Sąjunga lieka lyderė, gali prarasti lėšas, būtų pavojinga sumažinti lėšas čia. Mes turime motivuoti žmonės, privatų verslą, kad šie įsitrauktų į mokslo tyrimų ir plėtros finansavimą, inovacijų finansavimą. Ir turėčiau pridurti, jog pagal numatytą schemą prieš keletą metų tik 6 procentai tų lėšų turėtų būti skirta iš viešųjų išteklių, o 94 turėtų būti e, ištekliai iš privačių šaltinių. Tačiau tam reikia geresnio bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp viešosios sferos ir privačiosios sferos. Tai yra tas dalykas, kuris ES nėra plėtojama taip sėkmingai kaip Junktinėse valstijose ar kitose pasaulio dalyse. Tad būtina kombinuoti pastangas privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus, kad galėtume pasiekti savo tikslus, tą turime skatinti. Tai svarbu mūsų ateičiai. Ir norėčiau pasakyti dar vieną dalyką, kuris yra būdingas mokslo finansavimui ir plėtros bei tyrimų finansavimui Europos Sąjungoje. E, finansinių priemonių nuolatos trūksta. Ir tą problemą būtina spręsti iš esmės. Jeigu norime pasiekti sėkmės šioje srityje, būtina koncentruoti turimas galimybės mūsų finansinius išteklius ir gebėjimus – kad tikslai svarbiausi būtų pasiekti. Taip pat turiu pridurti, jog ne kartą Europos parlamentas e, Karlas Šepikas, čekų rašytojas, sakė, kad e, nutinka kartais taip, kad nespėjant paskui tikslus tikslai ima ir pasikeičia. Nenusinorėtų, kad šį kartą nutiktų taip Europos Sąjungoje. Ačiū. Pirmininkas, dėkuoju jūsų pastabas, kolega baigėme savo kalbėtų sąrašą šią temą. Norėčiau pridurti, jog šią popietę, tiksliau šį vakarą, dar renksiu savo nuomonę. Jūs tą, savo, jūs tą mano nuomonę gausite kuo greičiau, o tada galėsite parengti ir pateikti pakeitimus. Pakeitimų teikimo laikas yra rūpiučio 19 diena 2014 metai. Tad turite 3 savaitės laiko tam, kolegos. Na, o dėl biudžeto rezoliucijos pakeitimų. Pakeitimus galite teikti iki 2014 rugsėjo 1. Iki rugsėjo 3 dienos. Tačiau nepamirškite tos pirmos datos, nes tai yra rūpiučio 19. Kvieščiau atsiųsti savo pakeitimus, siūskite juos sekretorijatui. Tai būtų mano galutinė pastaba. Ačiū visiems už paramą. Ačiū, kad paremėt mano požiūrį į šią temą parengsiu nuomonę būtent tą pačią atmosferą, kurią, kurią ir jūs pritarėt. Paskui jau lauksiu jūsų pakeitimų. Lauksiu jų iki rūpjūčio 19 dienos. O paskui Teiksime tą dokumentą su pakeitimais svarstyti komitetui, įtrė komitete. Balsuosime dėl pakeitimo rugsėjo antrą dieną. Rugsėjo antrą taip pat ir svarstysime pranešimą. Kai dėl biudžeto rezoliucijos, iki rugsėjo trečios turimte pateikti pakeitimus, įtrė komitete balsuosime dėl to vėliausiai rugsėjo 25 dieną. Tačiau dabar svarbiausia data yra rūpjūčio 19 jūsų pakeitimai dėl biudžeto atskirų eilučių. Tai štai. Laiko turime ir gal rugsėjai spėsime atlikti visus darbus. Ir spėsime savo nuomonę išsiųsti atsakingam komitetui. O be abejo, tą nuomonę gaus biudžeto komitetas, ne koks nors kitas. Tuo būdu užbaigiam nagrinėti šeštą darbo tvarkės klausimą. Galim pereiti prie septintojo. Informacija apie ITRE delegacijos vizitą į ACER Tai yra energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, ypatingai svarbi agentūra veikianti Liublianoje. Vizitas vyko kovo 19-20 dienomis ir mes dabar laukiame informacijos apie tą vizitą. ACER agentūros susitikime dalyvavo ponas Čičester, Romana Jordan ir, kit, ir, ir kurie kolegos, kurie nėra mūsų komiteto nariai, tačiau mūsų kolega, kiek žinau, ponė Toja turėjo galimybę dalyvauti ten. Kolegės nėra. Taip, taip, jūs dalyvavote kitoje misijoje, regisi, sako pirmininkas. Tad leiskite tarti keletą žodžių apie tą susitikimą, atsir susitikimą. Ponas Potočnik e, yra direktorius šios agentūros, o, o e, ponas Morg yra vienas taip pat iš agentūros vadovų. Ponas Vožnek yra valdytojų tarybos vadovas, visi jie dalyvavo susitikime To vizito svarbiausias tikslas buvo pasižiūrėti, kaip veikia agentūra, kaip sekasi siekti pažangos ir su kokiais iššūkiais agentūra susiduria, kad būtų galima tinkamai bendradarbiauti tarp įtrio komiteto ir agentūros. Norėčiau pabrėžti keletą svarbių susijusių dalykų. Visi kalba apie energijos rinkos integralumą, tai yra vienas svarbus dalykas atsispinties diskusijoje. Dar kartą norėčiau priminti, kad ACER, energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, yra atsakinga už tą europinę dimenciją, kad būtų tinkamai sukurta ir funkcionuotų energijos bendra rinka. Kitas dalykas - skaidrumas taip pat buvo labai svarbus diskusijų objektas. Transeuropiniai energijos tinklai. Mes, įtre komitetas, esame atsakingi už šio klausimo sprendimą. Ypač kalbam apie bendrus interesus. Kita diskusijų tema buvo gairės ir tinklų kodeksas. Ir tai yra labai svarbus dalykai susijęs su prekyba energija. Ir paskutinis klausimas - energijos sektoriaus ateitis ir būsimi iššūkiai. Norėčiau Jūs informuoti apie tai, kad ponas Potočnik, ACER direktorius ir Lordas Mog, reguliuotojų e, valdybos vadovas, yra pakviesti komitetant pasikeitimui nuomonėmis. Jie atvyks lapkritį į mūsų komitetą. Susitiksim su jais abiem tuomet ir galėsime detaliau padiskutuoti. Galime ir patys renktis, jų belauktami ir aš tikiuosi, kad lapkričio mėnesį mes taip pat sulauksime Europos komisijos komunikato dėl labai svarbių temų, dėl paskutinių žingsnių susijusių su energijos taus rinkos galutiniu įgyvendinimu. Tai štai, kitais metais, ko gero, tai turėtų įvykti. Koordinatorių posėdžių metu mes dar spręsime, kada rengti susitikimus šiuo klausimu. Taigi, susitikimų grafikas yra tikrai labai intensyvus. ACR agentūra yra labai svarbi. Lapkritį sulauksime detalios informacijos iš jos atstovų. O dabar keliaujame prie kitų darbo tvarkės klausimo. Informacija dėl įtre delegacijos vizito Venecija ir Milana. Pone Toja, E, paprašysime tarti keletą žodžių apie tai. Tai irgi labai svarbi tema. E, informacija apie šį vizitą yra įdėta į jūsų dokumentų aplankus, tačiau tuo pat labai svarbu išklausyti ir mūsų vicepirmininkę. Tad žodis ponė Patricija Toja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ir sakėte, dokumentuose, dokumente aštuntajame, pagal darbo tvarkės aštuntą punktą yra parengtas aiškinamasis dokumentas, jame yra visi pagrindiniai aspektai atspindėti. Aš savo ruoštų pasakysiu, kad e, nors mūsų delegacija ir nebuvo labai gausi, vis dėlto buvo gerai atstovauta tiek valstybių narių požiūrių, iš įvairių valstybių narių buvo delegacijos e, nariai, tiek ir kompetencijos požiūrių. Manau, turiu galvoje e, kolegas e, Rubik, Stoker ir, ir taip toliau. Tad manau, kad ta delegacija iš tikrųjų galėjo maksimaliai turiningai savo laiką praleisti. Pone Sartori, taip pat Elizabeta Gardini dalyvavo toje delegacijoje be kitako. Visų pirma, aplankėme Milan, Mi, Milaną, Lombardiją ir paskui buvome Veneto regione. Milane Kolegoms buvo labai įdomu susitikti su uh, Milano Politechnikos institutu ir su uh, mokslininkais, kurie dirba inovacijų srityje ir mes aplankėme dvi laboratorijas. Pirmoji laboratorija yra jaunų, ką tik susikūrusių įmonių e, inkubatorius. Ten užsijimama labai inovatyviais dalykais, o e, antras e, objektas Tai yra universitetinis centras, jisai įkurtas be e, valstybės finansavimo ir jo veikla susijusi su e, skaitmeninė darbo tvarkė. Mes susipažinome su e, įvairiais produktais, kurie pateikti net ir rinkai dabar. Taip pat e, su Pirelli laboratorija ir mokslinio tyrimų e, centre. E, susipažinome, ten atliekami tyrimai su padangomis, triukšmo lygis yra mažinamas. Taip pat aplak, aplankėme ir cemento laboratoriją, ten yra inovacijų centras, ten taip pat mes galėjome konkrečiai pasižiūrėti, kaip dabar e, tokia sena medžiaga kaip cementas gali būti atnaujinta, įvairūs eksperimentai daromi ir yra cemento pagrindų gaminami labai modernus produktai. Matėme netgi šviečiantį e, cementą. E, šitie moksliniai tyrimai yra finansuojami ES. Tai iš tikrųjų aplankėme labai įdomių e, laboratorijų, kurios susijusios su e, įvairiomis ES politikos rytimis. Ir, e, Taip pat aplankėme dar kitų mokslinių tyrimų e, centrų Veneto e, regione. Be kita ko ten aplankėme ir vyno rūsį. Ir e, taip pat e, susipažinome šiek tiek ir su žemės ūkio sektoriumi, turėjome progos ir puikiai pavalgyti. Taip pat e, aplankėme Dienezė, įmonė, kuri gamina aukštos technologijos sporto, e, rūbų, sportininkų rūbus. Taip pat aplankėme kelis e, kultūrinio paveldo objektus ir, aišku, aplankėme pačią Veneciją, susipažinome su Venecija uosto, žiūrėdami į, į Veneciją per uosto infrastruktūrų prizmę. Matėme kai kurių žaliųjų technologijų panaudojimą. Taip pat susipažinome su kai kuriais labai naujais gaminiais ir technologijomis. susipažinome su kai kuriomis labai naujomis energetikos infrastruktūromis, žaliosiomis infrastruktūromis ir tai iš tikrųjų buvo labai įdomu, lyginant su atitinkamomis tradicinėmis tokiomis infrastruktūromis. Turėjome progos padiskutuoti su mokslininkais, įmonių atstovais, ekspertais, tiek Lombardijoje, tiek Venete ir kolegos iš tikrųjų buvo labai susidomėję. Manau, kad kolega Rubik taip pat labai aktyviai dalyvavo diskusijoje. Kolegos e, turbūt man pritars, kad tos trys dienos buvo labai intensyvios, tačiau labai įdomios ir tas vizitas buvo labai vaisingas ir leidžiantis mums suprasti, kaip dar galime patobulinti Europos e, politikas įvairiose sektoriuose. Your... Labai dėkoju, kolegė, už pateiktą informaciją. Iš ties viskas turėjo būti labai įdomus, todėl kad e, sužinojate daug apie žalėjį verslą ir inovatyvius projektus energetikos rytyje. Jūs kalbėjote ir apie mm, atliekų valdymo projektus. Manau, kad daugiametės finansinės programos rėmose mm, Kosme ir Horizontas 2020 projektų finansavimas irgi turėtų būti svarbus. Ačiū dar kartą e, už pateiktą informaciją apie vizitą į Veneciją ir Milaną. Kolegos, ar kas nors norėtų ką nors pridurti ar aptarti kokios nors klausimus? todėl kad e, šie vizitai į du skirtingus Italijos miestus buvo svarbus. Ne, niekas nenori pasisakyti. Ponas Rubigas ir Gardinė taip pat keliavo ten. Pone Toja, ar norite ką nors pridurti? Ja, voglio solo aggiungere un dovero. Noriu tik tai padėkoti sekretoriatui, kuris e, puikiai organizavo tą kelionę, tad norėčiau padėkoti už puikų organizacinį darbą. Congratulations and many thanks. Noriu padėkoti organizatoriams ir padėkoti visiems keliavusiems, nes mums naudingas šis vizitas e, buvo. Kolegos, e, mes puikiai organizuojame savo laiką, esame disciplinuoti ir dabar yra taip, kad ponas Garcija Barčermo atsintė žinutę, kad jis atvyks penktą 30, o mes tikėjomės, kad jis atvyks anksčiau, taigi kažkas įvyko ir jis nespėja laiku. Pone Tajani, ar norėjote ką nors pridurti, pone? Pirmininkė, turint omenyje, kad e, dabar turime truputį laiko, tai norėčiau truputį užbėgti už akių ir noriu pasakyti dėl punkto kiti klausimai. Man atrodo, jog plieno sektorius yra labai svarbus sektorius Europos e, Sąjungos e, e, platmėje. Turime veiksmų planą šiame sektoriuje, tačiau ne visuomet valstybės narės įgyvendina komisijos sprendimus. Pavyzdžiui, Terni gamykla tai yra viena iš didžiausių Europos gamyklų šiame sektoriuje. Tad ten įmonės parengti planai visiškai prieštarauja komisijos e, siūlomam planui ir iškyla rizika, kad e, bus prarandamos darbo vietos ir tai tikra, pro, pro, tikrai yra rimta problema. E, ir manau, kad e, turim spręsti šitą klausimą, nagrinėti šį klausimą įtre komitete, nes e, plieno sektorius patiria didelę konkurenciją, dažnai nesažiningą konkurenciją iš trečiųjų valstybių. Ir e, kuomet e, buvau komisijos narys atsakingas už pramonę, gyniau tą sektorių ir dabar noriu taip pat pabrėžti, jog komisija turi imtis stiprių, e, e, tiksliau komitetas turi imtis stiprių veiksmų ir pirmininkas komiteto taip pat turi, turi prisidėti prie to. E, naujas komisijos pirmininkas kalba apie naują komisijos e, programą ir, ir manau, kad mūsų balsas čia taip pat turi būti išgirstas, turint omenyje, kad e, baigėme diskusiją dėl išlakų, tai turėtume taip pat organizuoti diskusiją dėl, dėl plieno ir manau, kad galėtume taip pat surenkti keletą e, vizitų į 3-4 gamiklas, pavyzdžiui, Belgijoje, Austrijoje, Vokietijoje, aplankyti šios sektoriaus gamiklas ir parodyti mūsų paramą e, Europos veiksmų planui siekiant e, turėti neteršiantį ir stiprų plieno sektorių. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū už Jūsų mintis. Manau, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimą, rengdami pranešimą savo iniciatyvą. Jei tokį sprendimą priimsime rugsėjo mėnesį, nes klausimas iš ties svarbus ir jei koordinatoriai pritars, galėtume aptarti, koks galėtų būti pranešimo rengiamo savo iniciatyvą pavadinimas, reaguojant į jūsų pastabas. Kolegos, kaip matote, Mes jau perėme, perėjome prie darbo atvarkės klausimų, kuris vadinasi kiti klausimai. E, taigi, gal kas nors norėtų e, pasisakyti šiuo klausimu, nes niekas nenorėjo pasisakyti apie vizitus. Pane pirmininkė, ponas Van, Van, Pone Van Brom dėl e, darbo tvarkos. Van Bremt. Van Bremt. Mano pavardė Van Bremt. Norėjau e, pateikti pastabą dėl komiteto darbo organizavimo. Labai nuvilia tai, kad mes plenarinėme posėdėje turime savo mintis sutalpinti į vieną minutę. Dabar mes uh, turėjome pusantros valandos labai svarbioms diskusijoms e, skirtoms energetinio saugumo klausimams ir daugelis e, naujų komiteto narių e, norėjo kalbėti ilgiau ir komisijos nariui taip pat buvo ribojamas atsakymo laikas, tiksliau direktor, generaliniam direktoriui. Aš Turiu pasakyti, kad komisijos atstovas net neatsakė visus mūsų klausimus, gal atsakė į pusę. Ar galėtume darbus organizuoti taip, kad svarbioms diskusijoms skirtume galbūt dvi valandas laikas ir nebebūtų tų vienos minutės kalbų. Ir taip jų užtenka plenar, plenarinio posėdžio metu. Čia posėdėje gal, galėtume daugiau laiko skirti tokiams diskusijoms. Pone, aš iš ties šimtų procentų pritariu Jums, tačiau vyriausiasis ES darybininkas negalėjo dabar atvykti laiku. Iš ties jis turėjo atvykti laiku ir mes rengėmės taip pat be galo svarbioms diskusijoms dėl uh, tarp Atlantinės prekybos ir investicijų partnerystės, tai be galo svarbios diskusijos. Dabar tos dis, diskus, diskusijos apie šias darybas turės e, trukti trumpiau, todėl kad mūsų e, laikas darbo baigėsi 18.30 ir neilgiau, o dabar turėsime dirbti tik valandą, o ne ilgiau nei buvo numatyta. Todėl labai noriu atsiprašyti jūsų, kad e, teko organizuoti vienos minutės pasisakymus. Jie galėjo būti ir vieną minutę 20 sekundžių ar 30 sekundžių. Jūs tikriausia galite įsivaizduoti, kad aš stengiuosi būti lankstus, tačiau būtų nesažininga e, galbūt sutrumpinti mūsų diskusijas taip ir jei būtume turėję atliekamas 20 ar 30 minučių, tai pasisakymams būtų likę daugiau laiko. Aš taip pat apgailestauju dėl to. Ponas Tabalano, žodis Jums. Aš norėčiau pritarti kolegai Tajani dėl to, kad reikia, kad ES e, priimtų poziciją dėl Italijos e, plieno sektoriaus. Italijoje dažnai yra netinkamai įgyventinamos direktyvos ir reglamentai ir dažnai tai daro žalą darbuotojams ir piliečiams. Ir Italija E, taip pat e, dažnai susilaukia sankcijų ir e, kita vertus viešas finansavimas tuo būdu nebūna veiksmingas. Ir, ir taip pat tai yra problema todėl, kad ES teisės nuostatos yra neperkeliamos ir reikia spręsti jas. Dėkoju ir norėčiau paskatinti jūs kolegos renkti kitiems metams, 2015-iesiams, tas puikias misijas, komandiruotes. Iki rugsėjo pabaigos lauksime jūsų siūlymų, iki rugsėjo pabaigos sekretoriatų turime pateikti siūlymus, o paskui spręsime, kokios misijos būtų reikalingos kitą metą. Na, būtų svarbu žinoti, kas mūsų komiteto nariams atrodo svarbiausia. Ar yra kokiu nors kitų pastabų? Norėčiau informuoti Jūs apie kitus mūsų posėdžius, nes norėčiau, kad e, būtų užsiimtis darbo tvarkės klausimų skyrus devintąjį. Taigi, rugsėjo 1 2014 metų nuo 15 iki 18.30 vyks mūsų posėdis. Nuo 3 iki 18.30. Rugsėjo 2 posėdžiausime nuo 9 valandos iki 12.30 ir po pietų nuo 15 valandos iki 18.30. Tad mūsų posėdis bus sudarytas iš trijų dalių ir vyks rugsėjo 1-2 dienomis. Ir Dabar turėsime laukti vyriausiojo darybininko. Iki ko gero 5.30 turime padaryti pertrauką. Visų už tai atsiprašau. Dear colleagues, our break should be shortened. Mėly kolegos, our... Mėly kolegos mūsų pertrauka sutrumpėjo, todėl kad vyriausiasis darybininkas jau pas mus. Todėl, mėly draugai, Garcia Barčera atvyko jau kiek anksčiau nei prieš keletą minučių mes būtume tikėjęsi, taigi ta pertrauka nebuvo ilga, trys ar keturios minutės, dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Puikiai žinome, kad jūs dalyvavote e, šeš, šeštosiose Europos komisijos e, ir JAV darybose, kurios vyko e, nuo 14 iki 15 Liepos. Džiaugiamės, kad atvykote į mūsų posėdį. Mums labai įdomus darybų klausimai susijęs su energetiniais klausimais, pramonės gamyba, mažomis vidutinėmis įmonėmis, e, e, transatlantinė rinkos galimybė daugeliu valstybių narių, mažoms ir vidinėms įmonėms. Šie klausimai labai svarbus, svarbus ir tyrimams, ir uh, inovacijams, skaitmeninė darbo atvarkė yra dar vienas labai svarbus uh, dėrybų klausimas tarp uh, ES ir JAV. Iki 18.30 turime laiko šiams diskusijams, manau, kad visai neblogai. Gal pradėtumėte tiesiog e, pristatydamas, kaip vyksta darybos. Ačiū. Pirmininkė, man didelė garbė kreiptis į šį komitetą e, ankstyvoje parlamento kadencijos e, ankstyvų metų ir pranešti jums apie tai, kaip vyksta darybos su JAV. Akcentuosiu klausimus, kurie galėtų būti svarbus šiam komitetui ir aišku, mielai atsakysiu į visus jūsų klausimus, jei tokių turėsite. Prieš gilindamasis į atskiras konkrečias tritis, pristatysiu bendrais brožais, kaip vyko dėrybos ir išskirsiu keletą specifinių temų. Darybos vyko vienerius metus. Mes aptarėme daugelį techninių aspektų, kurie buvo svarbus e, siekiant sudaryti ambicingą prekybos e, susitarimą. Stengiamės siekti, kad e, skirtingų dėrybų metu būtų pasistumėta sutariant dėl techninių aspektų. Abi šalys e, turėjo spręsti techninius klausimus, kurie buvo labai svarbus e, visai darybų sėkmiai. Trejopi klausimai buvo aptarti. Pirmiausia, klasikinė prieiga prie rinkų, remiantis tradiciniais susitarimais, e, esminiai klausimai buvo susiję su bandymu užtikrinti vienodą prieigą, sudarant dėl tarifų, viešųjų pirkimų ir kitų prieigos prie rinkos niuansų. E, stengtasi, kad būtų užtikrintas lygiateisiškumas. Taip pat stengiamės užtikrintis vienodas um, viešųjų pirkimų organizavimo procedūras. Kaip žinote, JAV e, teisės aktai numato kiek kitokias procedūras. Antras klausimas buvo teisės aktų paketas, e, kuris būdingas e, skirtingiams sektoriams. Dar praėjusią savaitę vyko diskusijos, e, kuriuose aktyviai dalyvavo teisės aktų kūrėjai ir regulia, reguliuotojai iš abiejų darybų pusių. Buvo stengiamasi tinkamai užtikrinti ES pramonės sektoriaus interesus. Jei pažiūrėtume par, e, farmakologijos pramonės e, ar kitų e, sektorių sritis, e, tai kai kur dubliuojasi teisiniai reikalavimai ir tai apsunkina prekybą. Derantis dėl šio susitarimo, tos darybos reiškia, jog abi darybų pusės e, turi stengtis panaikinti kaip galima daugiau nereikalingos biurokratinės naštos, užtikrinant paprastesnį reguliavimą. Šis susitarimas atveria naujas galimybės tiek JAV, tiek ES, e, akcentuojant e, pagarbą bendroms vertybėms ir užtikrinant sklandžią prekybą. Iškilo klausimai, kurie anksčiau nebuvo nagrinėti. Vienas klausimas tai skyrius skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitas labai svarbus klausimas ypač mums. E, Likščiol buvo aptartas tik e, darybose su kaimininėmis valstybėmis. Tai yra tam tikri prekybos aspektai. Aš Norėčiau plačiau pakalbėti apie tai, e, kokioje dėrybų stadijoje yra dėrybos dėl tarifų. Ir kitas klausimas yra susijęs su energetika bei mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ir pagaliau tarsi keletą žodžių apie reguliavimo aspektus. Mes Išnagrinėjame JAV pasiūlymą ir ES pradinis pasiūlymas buvo ambicingesnis nei tas, kurį siūlė JAV. Tuo pačiu metu sutarėme, kad reikia atsisakyti bet kokių tarifinių ribojimų ir nenumatyti sankcijų. Dažnai tarifai susijęs su žemės ūkio produktais nėra įgyvendinami ir turiu pasakyti, kad bendrai kalbant, e, ta e, tarifų darbo atvarkė yra labai stipri, juo labiau, kad sustarimas susijęs ir su nežemės ūkio produktų pateikimu į rinką kalbėti apie tai, kaip būtų galima pasiekti didesnės pažangos darybose dėl tarifų. E, tuo pačiu metu stengiantis išlaikyti tinkamą pusiausvyrą ir užtikrinti prieigą prie rinkos be viešųjų pirkimų. Likščiau viešieji pirkimai šis rytis yra labai šlubuojanti, čia nepasiekta pažangos, todėl kad stengiamės užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojama viešųjų pirkimų srityje, tačiau JAV kai kuriais atvejais taiko apribojimus. Mes siekiame, kad nebūtų diskriminuojami ES produktai JAV produktų atžvilgių. Tačiau tokių atvejų vis dėlto būta ir užtruks kiek laiko, kol JAV peržiūrės šį darybų skyrių. Dėl skiriaus susijusio su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis čia pasiekta daug pažangos. Mes periname į tokią darybų fazę, kurioje e, jau gebėsime sujungti JAF pateiktą pasiūlymą bei ES e, poziciją. Mes e, sutarėme dėl bendro techninio reglamento ir vienas svarbus klausimas, kurio siekia europiečiai, tai yra prieiga prie informacijos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes diskutavome su ES MVI ir sužinojome, kad šios įmonės susidarė su sunkumais eksportuodamos į JAV rinkas. Apie tai buvo informuota JAV E, buvo nustatyta, kad skirtingų lygmenių atskirų valstijų ir, val, e, ir visos valstybės lygmenių yra um, taikomi skirtingi teisės aktai. Mes Tikimės, jog darybos bus sėkmingos ir mums pavyks pasiekti, kad ES mažos ir vidutinės įmonės gaus tinkamą prieigą prie informacijos, eksportuodamos savo produktus į JAV rinkas. Dar vienas labai svarbus dalykas tai yra tai, kad MVI veiklos neriboja šis darybų skyrius. Tai yra be galo svarbu todėl, kad tai sukuria pridėtinę vertę MVI. Jo labiau, kad nekarta buvo kalbėta apie kilmės nuorodą. MVI dabar galės remtis kilmę reglamentuojančią nuostata ir tokiu būdu nebus numatomas papildomas e, e, apmokestinimas. Pavyzdžiui, farmakologinės pramonės įmonė, norėdama importuoti į JAV, e, paprastai privalėdavo leisti atlikti dvigubą kontrolę. JAV maisto agentūros galėjo uh, ar privalėjo tirti produkciją, mes dabar intensyviai tarėmės ir deramės dėl to, kad e, šių dvigubų patikrų nebūtų importuojant MVI produkciją. Dar vienas svarbus klausimas yra darybinis skyrius susijęs su energetika šiame susitarėme. Tai tema, kuri be galo svarbi, ypač dabar. Šiuo susitarimu siekiama aiškių garantijų, jog JAV neribos ES dujų ir naftos patekimo į rinką. Kaip žinote, dabartinė situacija numato, kad pagal JAV teisės aktus numatomas automatinis licenzijų išdavimas įmonėms. Tikimės, jog tai keisis ir vienas darybų tikslų būtų pasiekti kaip galima daugiau teisinio tikrumo, kad nebebūtų neteisėtų apribojimų teikiant dujas ir naftą iš JAV į ES. Pastebėtas sisteminis e, susidomėjimas e, skyriumi susijusiu su žaliavomis e, ir energijos šaltiniais. Darybos šioje srityje yra paremtos bendraisiais principais, siekiama užtikrinti laisvą tranzitą, prieigą prie um, jungiamųjų linijų ir grandinių, e, taip pat užtikrinti tinkamą, e, žva, tinkamus žvalgymo pajėgumus, atsižvelgiant į e, esamą teisinę bazę tiek ES ir JAV. Šiaip teisės aktai šiose srityse yra daugmaž panašus. panašus Tačiau mes siekiame sukurti bendrus reguliavimo principus ir e, šiam klausimui taip pat skiriama dėmesio mūsų darybose skyrius dėl žaliavų ir energetikos susijęs ir su kaimininėmis valstybėmis kaip Ukraina, Moldova ir Gruzija. Mes diskutuojame su viduržėmio jūros regiono valstybėmis tokiamis kaip Marokas. Ir pirmą kartą e, susitarime su JAV bus įtrauktos nuostatos susijusios su ES kaiminėmis valstybėmis. Mes numatome tam tikrą teisę taisyklių rinkinį energetikos sektoriui. Šios nuostatos bus taikomos ir žaliavų prekybai. Kaip žinote, JAF numačiasi tam, tikras, tam tikrus eksporto apribojimus eksportui iš trečiųjų šalių. Dabar atsiras naujų nuostatų šiame prekybos ir investicijų partnerystės susitarime. Dabar vyksta labai techninio pobūdžio e, diskusijos ir mes e, atidžiai nagrinėjame uh, tuos elementus, kurie yra labai svarbus europiečiams. Tikriname, ar esama suderinimo galimybių šioje srityje. Daugeliu atveju turi būti priimtas politinis sprendimas dėl žaliavų tiekimo. Jo labiau, kad JAV šis klausimas yra politiškai jautrus, JAV kongrese vyksta diskusijos šią temą, yra pasisakančių labai griežtai, jog apribojimai turėtų išlikti, taigi prieštaraujama um, lankstesnėms e, susitarimo su ES nuostatams. E, kai kurios nuostatos JAV pusę tenkina, uh, vyksta tiesa diskusijos politinėme lygmenyje dėl aplinkosauginių aspektų. Ir šis klausimas taip pat politiškai labai jautrus. Komisijos narys Deguhtas e, su savo partneriu ambasadoriumi JAV e, intensyviai dalyvauja diskusijose. Praėjusią savaitę jis e, dalyvavo Sidnėjuje vykusiame didžiojo dvidešimtuko susitikime. E, vyksta nuolatinės diskusijos su JAV reguliuotojais energetikos srityje, siekiant sukurti kaip galima didesnį pasitikėjimą derantis dėl šios skyriaus susijusio su energetika E, bei žaliavomis ir paslaugomis. Aš tikiuosi, kad sugebėjau supažindinti e, jūs su tuo, kurioje darybų fazėje mes esame. E, Dėkoju mūsų pranešėjai. O dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Ir Pirmiausia, žodis kolegai apie frakcijos vardu. Ponas Stajanį turi galimybę klausti. Prašau. Gracija, prezidentė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad sutartis su Junktinėmis valstijomis yra esminės svarbos mūsų ekonomikos vystimui. Tačiau čia turi būti užtikrintos lygios galimybės. Prekybos srityje mes uh, E, praeitėje buvom per daug naivus ir ne, nepakankamai gynėme savo interesus. Tad man labai malonu, kad e, šiandien mes iš tikrųjų planuojame ambicingai elgtis šioje srityje, dėrėdamėsi su jungtinėmis valstybėmis ir esu e, patenkintas, kad mūsų pozicija yra tvirta ir dėl tarifinių barjerų, nes Europos e, komisija tikrai tvirtai numato dėrėti su e, Junktinėmis valstijomis. Ir manau, kad e, mūsų balsas bus e, išgirstas, ypač e, turiu omenyje nepateisinamus apribojimus dūzų, dujų ir naftos sektoriuose. Mes sakome, kad dėl Ukrainos Europa turi turėti tvirtą poziciją, tačiau 30 procentų mūsų energetikos šaltinių tai eina iš Rusijos. Ir e, tuo būdu mes e, galvodami apie jungtinės e, valstijas negalime dabar išlaikyti tų apribojimų tarp jungtinių valstijų ir mūsų, kadangi jungtinės valstijos yra, kalbant apie konfliktą su Ukraina, mūsų sąjungininkas. Et, aš manau, kad turime užtikrinti, kad mūsų balsas būtų išgirstas be kita ko ir Ukrainos klausimų. Toliau dėl e, žaliavų yra tarptautinis ginčas su Kinija ir manau, kad e, šituo klausimu Junktinės valstijos taip pat turėtų būti mūsų sąjungininkės ir mūsų pranešėjas taip pat galėtų pabrėžti bendros politikos ir bendros strategijos svarbą e, šioje srityje. Tuo tarpu, kalbant apie automobilių sektorių ir, ir turint omenyje standartus, darybos dėl sertifikavimo ir abipusio pripažinimo, tai būtų labai svarbus dalykas Europos e, automobilių e, pramoniai, tie, tas abipusis pripažinimas turi būti užtikrinamas. Ačiū, kolega. Pone Van Bremt, socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu olandiškai. Mes kalbam apie energetikos klausimus ir savo frakcijoje mes, mes kalbam apie bendrus veiksmus energetikos rytyje. Politinis kontekstas yra toks, kad visiems, ko gero, tie bendri tikslai yra žinomi susirūpinimą kelia e, skalūnų dujos. Ir jungtinės valstijos čia mato didžiulių privalumų. O kaip dėl bendrų standartų? Norint, kad būtų įdėkti bendri standartai, kad jie būtų pasiekti, būtina juos pirmiausia sukurti, turėti, kaip jūs į tai žvelgiate. Kas vyksta diskusijose dėl skalūnų dujų panaudojimo? Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, būtų toks. Kalbant apie energiją ir klimato pasikeitimą, e, lieka daug neatsakytų klausimų, jaučiame tam tikrą spaudimą Ar tie klausimai taip pat turėtų būti mūsų dėrybų dalis? Juo labiau turint omeny konferenciją Paryžiuje. Dauguma nevyriausybinio organizacijų taip pat galėtų būti mūsų partneris, rengiant bendrą poziciją. Teisėkūros procedūros taip pat yra svarbus dalykas. Mes, mūsų frakcija yra pasirengusi remti tai, ko mums visiems reikia šiandien. Tačiau mums tam būtina žinoti, kokiu rezultatu yra pasiekta. Teisėkuros darbas yra iš tikrųjų labai svarbus, teisinis pagrindas taip pat. E, jūs informaciją be abejo teiksite visiems parlamento komitetams, yra svarbus dalykas. Ačiū, ponė Venbremt. Ponas Grobarčik. Pra. Atsver frakcijos vardu. Aš taip pat kalbėsiu savo gimtają kalbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios temos, apie kurias kalbėjo ponas direktorius ir apie keturias problemas, tai yra prieiga prie rinkų, mažos vidutinės įmonės, susitarimai. E, tie aspektai labai svarbus visoms dėryboms. Buvo daug kalbėta apie prieigą prie rinkų ir kalbėta apie tai, jog ES bus diskriminuojama. Ar galite pasakyti, kurios sritys bus diskriminuojamos? Arba gal galite pasakyti, sprendžiant pagal dabartinę dėrybų fazę, kurios sritys bus diskriminuojamos JAV atžvilgių? Arba kitaip tariant, kuriuose srityse JAV ketina laikytis savo pozicijos ir kuriuose srityse neketina nusileisti ar atsižvelgti į ES reikalavimus. Kitas klausimas susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Daugelis Europos įmonių perkelia savo filialus, savo įmonės į JAV dėl mažų gamybos kaštų. Mūsų uh, įmonės tarsi išsisėmė, jos persikelia į JAV. Kaip jūs vertinate šią um, perspektyvą ir taip pat noriu paklausti, ar šis reiškinys turi tam tikrą poveikį visoms dėryboms? Ar yra numatoma uh, tam tikrą e, iniciatyvą, pagal kurią būtų reguliuojamas šis perkelimas. Dar vienas klausimas susijęs su skalūnų dujomis ir žaliavomis. Šis klausimas mums itin svarbus. Ar jūs ketinate keisti dėrybų įgaliojimus ar dėrybų mandatą atsižvelgiant į situaciją Europos Sąjungoje ir ypač į Ukrainos krizę. Ar dabar vyksta dėrybos ir diskusijos skirtos ir šiam klausimui? Ar neturėtų ES pozicija keistis atsižvelgiant į dabartinę situaciją Ukrainoje? Ar jūs nemanote, jog dėrybiniai įgaliojimai taip pat turėtų keistis atsižvelgiant į tai? Ačiū už pasisakymą. Dabar Kitas kalbėtojas yra ponas Mninar Alde frakcijos vardu. Pone, dėkoju, pone pirmininkė. Ačiū vyriausiam darybininkui už atvykimą į mūsų posėdį, ačiū už paaiškinimus. Esu Alde atstovė ir mes manome, kad šis sustarimas būtų puikus šansas e, santykių plėtojimų tarp e, Junktinių valstijų ir Europos Sąjungos. Vykstant rinkimų kampanijai E, šiaip ar taip buvo jūsti labai arši propaganda nukreipta prieš susitarimą. Ir šiuo požiūriu turiu labai konkrečių klausimų. Europos komisija, man atrodo, turėtų pradėti aktyvę informavimo kampaniją apie šį susitarimą. Ir tai būtų savotiška atsvara visai propagandai nukreiptai prieš šį susitarimą. Uh, nes e, štai ir Austrijoje vienas iš didžiausių dienraščių naudosis e, vasaros laikotarpiu tam, kad būtų galima sėkmingai pulti šį susitarimą. Konkrečiai tariant, toks ir būtų mano siūlymas. E, reikėtų kalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės. Jūs juk aiškinote apie tai, kad tai yra ne tik sustarimas skirtas mažoms vidutinėms įmonėms, bet bendras sustarimas, kur mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriamas didžiulis dėmesys, kur, kur, kur tos įmonės ypatingai vertinamos, o kaip žinia, 90 procentų darbo vietų ES sukuria mažos ir vidutinės įmonės. Tad e, svarbu, kad vyktų tam tikra komunikavimo, informavimo kampanija, kurią vyktų Europos komisija, tam, kad uh, mūsų visų požiūris į šį sustarimą būtų palankesnis. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū, kolegiai. Kolega Erikson, žaliųjų frakcijos vardu. Prašau, žodis jums. Uh, uh, merci uh, pour les, les informations. Moi, Dėkuoju už patiktą informaciją. Noriu pasakyti tris dalykus. Uh, Luksemburgo nacionalinėme parlamente bus klausimai, buvo klausimai ir komisija neatsakė, ar nacionaliniai parlamentai turi ratifikuoti. Ir man atrodo, kad Luksemburgo parlamento pirmininkas nebuvo patenkintas, nes jam nebuvo atsakyta į tą klausimą. Tad vis daugiau nacionalinių parlamentų sakys, jog komisija e, aiškiai nepasako, kaip yra, sako galbūt ir paskui galų gale sako, kad ne. E, Todėl aš norėčiau paklausti, ar jūs negalite patikslinti šito aspekto. Galbūt jūs atversite, taip sakant, kitą frontą, su kuriuo aš negaliu susidoroti. Toliau arbitražai. Antras klausimas. Dėl arbitražų teismų mes manome, kad Europoje yra e, nuolatinė jurisdikcija, taip pat jungtinėse valstijose. E, tačiau e, e, prie mūsų prisijungė socialistai šito klausimo. Taip pat ponas Junkeris, sakydamas kalbą Europos parlamente, pasakė, jog jis e, šnekėjo, jog neturi būti arbitražo teismų tokios sutarties kontekste, kadangi tos valstybės, kurios pasirašo, turi labai pažangias teisingumo sistemas. Tad ar šiandien tikrai galime sutikti su tuo, kad atsisakytume, nes daug europiečių mano, kad arbitražo e, te, teismų ne, nereikėtų tarp e, tokių valstybių, kurių, kurių teisėjai yra labai veiksmingi, aukšto lygio profesionalai. Ir toliau pasakysiu štai, ką Obama buvo Europoje balandžio mėnesį ir aišku jisai sakė, kad e, Junktinės valstijos bus solidarios Europą, jeigu rusai eis per toli. Paskui žurnalistai išėjo iš salės, liko tik tai valstybių vadovai ir tada Obama valstybių vadovams atskirai pasakė, nesvajokit, nebus e, skalūdinių dujų, kurios bus importuojamos iš Junktinių valstijų Europą nes jungtinės valstijos turi tik tai šį energetinį privalumą. Ir visi tie, kurie susipažinę su energetikos padėtimi, žino, jog Europoje, Europos Europoje jos kainuos daug brangiau negu jungtinėse valstijose. Ir Antonijo, jeigu tu būtum pramonės komisaras jungtinėse valstijose, tai tuomet tu, e, kaip amerikietis, sakytum, mes europiečiam ne, nesuteiksim konkurencinio privalumo. Aš e, nesu labai optimistiškai nusiteikęs šio požiūriu, galiu tik jums pasakyti, kad e, jūs turite kovoti dėl tranzito. Ar tai reiškia, kad jeigu Junktinės valstijos atsisakys tąsią nuo Kanados uh, dujotek statyti iki Misisipės. Ar jūs skusitės? E, ar pateiksit skundą prieš jungtinės valstijas? Tai kas tai būtų? Priversinis tranzitas? Dėkuoju už jūsų atsakymą. Uh, much, Mr... Dėkuoju kalbės kolega Silikiotis, jis atstovauja GUE frakcijai. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. GUE frakcijos vardu norėčiau užduoti tris klausimus. Aš jau esu klausęs tų dalykų. Pirmiausia, mažos ir vidutinės įmonės. Visi žinome, kad tai yra Europos ekonomikos stuburas. Susidaro toks įspūdis, kad ši partnerystė neigiamai palies mažasias ir vidutinės įmonės. Aš šiandien nesulaukiau teigiamų paaiškinimų arba teigiamų įvertinimų dėl to, kaip į JAF rinką galės patekti mažos ir vidutinės įmonės. Niekas man nepateikė to atsakymų. Taip pat nesulaukiau atsakymų į tai, kokį poveikį turės šis susitarimas mažoms ir vidutinėms įmonėms veikiančioms Europoje. Antras dalykas. Gal tai nėra mūsų komitetos rytis, tačiau diskusijoje išvelgiu tam tikrus bandymas apsaugoti tam tikrus susitarimus, kolektyvinius susitarimus pasiektus Europoje. Kas yra daroma, kad tie susitarimai būtų išsaugoti, nes tai yra labai svarbus socialinės anglaudos elementas. Trečias dalykas. Ketlin jau uždavė šį klausimą dėl skalūnų dujų. Norėčiau dar paminėti vieną aspektą šioje diskusijoje. Be skalūnų dujų gavimo, jų apdorojimo ir taip toliau, be galimo neigiamo poveikio aplinkai – tai yra taip pat ir tam tikras spaudimas, nes žinome, kad labai stambios įmonės vertina skalūnų dujų galimybės ir ieško tų dujų Europoje. Ir jaučiamas vis didesnis spaudimas Europos kompanijoms ieškoti skalūnų dujų Europoje. Tai gali be abejo turėti neigiamą poveikį aplinkai. Mes negalime tiesiog tylėti ir nieko nedaryti, pasitenkinti tik aptakiais pareiškimais. Mes negalime leisti, kad ES rinkoje vyktų dalykai, kurių mes nenorime. Mes neturėtume nusileisti vien klausydami Obamos pareiškimų. Aplinkosaugos aspektai turi būti neužmiršti. Mūsų žemynas turi būti vieninga erdvė, kuri būti, turi būti apsaugota nuo aplinkos saugos rizikos. Ačiū kolega Burano. EFDD. 14 metų kovo 29 dieną Italo finans, finansinės kas ten Laikraštis rašė, jog e, na, naujas atominis ginklas, leisiančias mus išlaisinti nuo Putino, yra kalūninės dujos, kai kurie Amerikos ekspertai paskaičiavo ir, e, ir suprato, jog Junktinės valstijos neturi pakankamai e, šitų dujų, kad galėtų eksportuoti. Junktinės valstijos importuoja 6,3 milijonus e, barelių naftos. Ir 16 metais yra laukiama piko, to tarpu dujų, dėl dujų importas yra 11 2016 milijonų. Ir yra tikimasi, kad e, skaičius didės. Tad, e, kad Amerika eksportuos į Europą, tai yra iš tikrųjų pasaka. Aš e, norėčiau, kad pakalbėtume apie tai, kokia būtų reali nauda tos sutarties. Ir nereikėtų, kad mes e, dabar prarastume tokį tekimą, kuris yra būtinas mūsų e, klėstėjimui. Kita vertus, tai neturėtų tapti ir tuos arklių, nes energetikos aspektas šiame kontekste neturėtų būti naudojamas taip, kad e, teisėkuros požiūrių tai taptų trojos arklių. Ir siekiant e, padėti didelėms tarptautinėms įmonėms ir padėti pasauliniai rinkai, tačiau mažų rinkų sąskaita ir Europos sąskaita. Uh, was... Dėkoju. Tai buvo pirmas klausimų raundas, o dabar pirmieji atsakymai į pirmosius pateiktus klausimus. Ačiū. Leiskite pradėti nuo klausimų susijusių su energetika. Pirmiausia, kokio požiūrio laikosi Obamos administracija dėl eksporto, dėl naftos ir dujų? Albamus administracija mums sakė štai ką būsimaime įstatyme bus numatyta laisva priekyba tarp ES ir jungtinių valstijų. Tad šioje srityje visos licenzijos dujų eksportui e, bus suteikiamos be apribojimų kita vertus, kai dėl naftos buvo pasakyta, kad teisės aktai susiję su e, iš metalų ribojimų neleidžia eksportuoti žalios naftos. Na, mes nesame visiškai nau, naivus. Mes žinome, kad Amerikos pramonė uh, reguliuoja savo poziciją sutinkamai su naujais tikslais, ponas Turmes juos šiek tiek apibrėžė ir be abejo būtų norima atverti rinką naftos ir dujų eksportui, tačiau mes labai aiškiai sakome, kad jeigu laisvos priekybos susirimas tarp ES ir JAV bus pasirašytas ir jeigu eksporto pribojimai išliks žaliavoms ir energetikai, mes nesutinkame su visais elementais. Mes manome, jog būtų keista, juk egzistuojant transatlantiniam susitarimui išliktų apribojimai. Norime dirbti kartu su JAV, kaip ponas Tajani tai minėjo, kalbant apie trečiasią šalis, ir norime užsitikrinti, kad nebus e, nepagristų eksporto draudimų, kad jie nebus išlaikyti. Na, ne viskas dar yra išspręsta. Mes žinome, kad šie klausimai yra politiškai jautrus ir JAV, ir kitur, tačiau mes ketiname laikytis labai griežtos pozicijos diskusijų metu ir informuavome apie tai mūsų JAV atstovus. E, mes taip pat dėstysime savo argumentus ir iš JAV sulaukime argumentų šiais klausimais. Dabar dėl to, kokią įtaką turės dujų eksportui CO2 iš metalų ribojimas. Aišku, dujų kainos turėtų e, skirtumas išnykti tarp JAV ir, Europ, ir Europos Sąjungos, būtent dėl tų teisės aktų. Gali atsitikti taip, kad tas skirtumas bus kitoks negu dabar, tačiau tiekėjai turi dabar, aišku, dominuojančią poziciją ES rinkoje – aišku, būtų pernelyg optimistiška mūsų pramoniai sakyti, kad tiesiog e, Europos Sąjungoje dujų kainos bus tos pačios, kurios bus JAV. Taip, ko gero bent jau iš karto nebus. Tai gali būti problema, būtent dėl to mes nagrinėjame šį klausimą kelime į darybų, darybų metu. Mūsų chemijos pramonė, pavyzdžiui, e, intensyviai naudoja energiją ir mes e, žvelgiame į galimybę išsiderėti pereinamosius laikotarpius, kad būtų galima šias problemas išspręsti, ypač būtent šiam konkrečiam sektoriui. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, nes jūs kalbėjote apie skalūnų dujas. Mes deramės dėl tarp Atlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Ir kol kas atskirų šalių sprendimų nėra, mes neprisimsime jokių tarptautinių įsipareigojimų jungtinių valstybių atžvilgių susijusių su skalūnų dujų gavyba, nes tai nėra tarp Atlantinės prekybos investicijų partnerystės sustarimo objektas. Valstybių narių lygmenių dėl to nebus deramasi, tai nėra numatyta Tarybose dėl šio sutarimo tokio klausimo nėra. Taip pat reikėtų pasakyti, jog mes nesakome, kad viena ar kita šalis privalės nutiesti e, dujotiekį. E, mes nesakome, kad šalis turės plėtoti tinklus savo teritoriją ar ne, mes tiesiog sakome, kad šalis turėtų turėti reikiamą infrastruktūrą. Ir mes sakome, kad jeigu bus numatyta eksporto galimybė, tai būtina turėti reikiamą infrastruktūrą, kuri leistų energijos išteklius eksportuoti į trečiasią šalis. Ir kaimininės šalis taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti atitinkamuose projektuose. Visa tai yra principinis dalykas, dėl kurio mes norime susitarti ir norime, kad tai būtų užfiksuota susitarime. Dabar klausimai susijęs su klimato kaita. Pirmiausia, norėčiau patikinti, kad kolegos iš klimato kaitos direktorato nuolatos palaiko santykius su mumis ir jie yra paaiškinę, kad darybose atsižvelgiama iš šios aspektus Ir Paryžiaus konferencijoje apie tai taip pat bus kalbama kitą met. Tai yra tie dalykai, dėl kurių nėra deramas įderantis dėl tarptautinės prekybos investicijų e, partnerystės sustarimo, tačiau tie klausimai nėra palikti nuo šaly. Obama administracija žengė tam tikrus konkrečius žingsnius dėl to, kad būtų sumažinti CO2 išmetalus. Yra dėl aplinkos saugos skyrius minėtame susitar, susitarime, kuris taip pat, ko gero, padėtų sustiprinti bendratarbiavimą šioje srityje su JAV. Klimato kaita mums yra svarbus klausimai, mes kalbame apie e, gamtos išteklių apsaugą ir, ir panašius dalykus, taigi bendradarbiavimas, sprendžiant klimato kaitos problemą, taip pat vyktų, jis būtų numatytas, jis būtų įtrauktas į tvarios plėtros ir e, aplinkosaugos skyrių šiame susitarime. Visos visų temų negalėjau paminėti čia at, savo įvadinėme žodį. Čia norėčiau pasakyti, kad dėl darbo sąlygų, dėl aplinkos saugos jungtinių valstybių pusė taip pat norėjo, kad susitarime atsirastų reikiami skyriai. E, lygiai taip pat kaip ir dėl įvairių kitų aspektų. Manau, kad Europos parlamento nariai klausė taip pat apie informacijos kampaniją ir jos naudingumą. Mes nuolatos sakome, kad iš tikrųjų komunikavimas turi vykti ne tik Briuselėje, bet ir valstybėse narėse. Būtina paaiškinti, kokius pra, privalumus suteiks šis susitarimas. Ir ne visada skleidžiama yra tikra informacija Mes juk nesiderėme, pavyzdžiui, apie hormonų naudojimą gyvulinkystėje, mes ne, nekalbėsime apie sveikatos standartus, privatumo klausimus ir panašiai. Tačiau tie argumentai yra nuolatos naudojami diskusijoje. Žmonės jaučia dėl to susirūpinimą. Ir Austrijoje, kaip jūs sakėte, buvo kalbama su ūkininkais Austrijos. Jie jautė susirūpinimą ir aš mančiau, kad laikas būtų rugsėjai ar spalį susitikti ir paaiškinti žmonėms, kas iš tikrųjų yra daroma šio sustarimo pagrindu. Reikėtų paaiškinti, kokie yra šio sustarimo privalumai ir kas yra tie klausimai, kurie nebus įtraukti į šį susitarimą. Be abejo, daug kas gali būti atlikta ir Europos komisijos lygmenių, darybos turi vykti toliau. Ir informaciją turi teikti visi, kaip kad ir jūs, pavyzdžiui, nes jūs žinote, kokie yra projektai, už kuriuos jūs pasisakote ir be abejo informaciją teikti galite ir jūs. Jungtinės valstijos ir ten jautrus klausimai. E, jau vykdoma diskriminacija ES atžvilgių, konkursų skelbimas, jūs kaip žinote, viešieji pirkimai ES E, yra aiškiai sureguliuoti, yra taikomas nediskriminavo e, principas ir mūsų viešosiuose pirkimuose gali dalyvauti be jokios diskriminacijos ir JAV įmonės. Gaila, tačiau tai dar nėra taikoma JAV. Yra federalinė registracija, e, yra federaliniai teisės aktai, kurie kol kas yra kitokie ir taikomi tokie metodai, kurie yra diskriminaciniai mūsų įmonių atžvilgių. Tai yra irgi tas klausimas, kuris mums yra vienas iš prioritetinių dėrybose ir tos diskriminacijos turėtų nelikti. Be abejo, klausimas yra sunkus. Taip pat tai yra ir labai politinis klausimas, kurį, kurio labai tvirtai laikosi JAV. Tačiau mes nesame naivus, mes suprantame, kas yra ES interesai ir bandysime juos ginti. Mes, ne, mes norėtume pasirašyti tokį susitarimą, kuris būtų puikiai subalansuotas. E, be to, šį susitarimą turės ratifikuoti Europos parlamentas. Tad e, mes be abejo darysime viską, kas reikia, kad parlamentas tam susitarimu galėtų pritarti. Kitas klausimas, ar mums reikalingas naujas mandatas? taryba yra mūsų teikusi šį mandatą. Mes taip pat atsiskaitume Europos parlamentui. Tad e, aš manau, kad dėl kai kurių aspektų nebuvo deramasi, galime taip sakyti, tačiau mes nemanome, kad mums reikėtų gauti naują mandatą ar naujus darybų įguliojimus. Mes dirbome aktyviai darybų metu, taip pat aktyviai ketiname dirbti ir toliau. Valstybės narės taryboje ir Europos parlamentas yra nuolatos informuojami ir atsižvelgsime į tai, į jų siūlymus, kaip, kaip galėtume labiau patikslinti mūsų darybinius klausimus ir poziciją. Ponas Turmes teisingai paminėjo kai kuriuos aspektus – man ko gero nereikėtų teikti kai kurių komentarų, tiesiog e, buvo pateiktas klausimas, buvo pateiktas 50 tūkstančių atsakymų, komisija turėtų tuos atsakymus išanalizuoti labai atidžiai ir pasižiūrėti įvairias išreikštas nuomonės. Dėl to turi komisija nuspręsti, kaip geriausiai spręsti šią temą. Mes tikimės, kad iki lapkričio išvadų galutinių čia padaryta nebus, tai reiškia, kad kita komisija turės laukti tų sprendimų ir tik paskui diskutuoti su taryba ir Europos parlamentu bei su visom suinteresuotom pusėm. Kitaip tariant, nebus numatyta reikiamo laiko Europos komisijai atlikti darbą, o jį turėtų atidžiai išanalizuoti e, įvykusių konsultacijų rezultatą. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl neigiamo poveikio mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau, jeigu jūs turite konkrečių atvejų, kada ES mažos ir jūtinės įmonės galėtų nukentėti ar nukentėjo, reikėtų tos pavyzdžius pateikti. E, kol kas mes labiau esame susitelkę prie naujų galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nes reguliavimo yra dar mažiau mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, vykdoma nuolatinė kontrolė, jeigu jūs esate stambus, pavyzdžiui, chemijos gamintojas, tai tuomet jums taikomos vienos taisyklės, bet tas, ta, ta problema gali būti visiškai kitokia, jeigu jūs esate maža ir vidutinė panašius produktus gaminanti įmonė. E, manyčiau, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms gali būti naudinga ir tai, kad administraciniai mokesčiai jums bus žymiai mažesni kai dėl automobilių vyksta diskusija dėl bendro sertifikavimo su JAV, dėl abipusio pasitikėjimo. Mes čia sieksime konkretaus rezultato, kuris galėtų apginti mūsų įmonių eksportavimo interesus. 2,5 procentų ar 10 procentų Europoje, tai yra tie skaičiai, kurie turėtų keistis Tai štai, galime siekti bendro abipusio pripažinimo ar harmonizavimo susijusių techninėmis specifikacijomis. Mes vykdome intensyves diskusijas ir norime, kad Europos reguliavimo tarnybos iš, įmo, iš verslo direktorato ar, ar iš kitų suinteresuotų struktūrų dalyvautų diskusijoje. Norime parengti metodologiją parengtą faktais, kuri leistų įvertinti, kaip Mes žinome, kad kai kurios techninės specifikacijos reikalavimai nėra tie patys, egzistuoja tam tikrų techninių reikalavimų skirtumai, tačiau remdamiesi akivaizdžiais dalykais norime nustatyti geriausius rodiklius, kurie geriausiai užtikrintų automobilių saugumą. Taip pat reikės palyginti įvairius duomenis ir ko gero tai padės mums žengti pirmin šią kryptim. Kai kuriais atvejais reikės ieškoti abipusio pripažinimo Kai kuriais atvejais reikės tartis dėl harmonizavimo. Kai kurie duomenys yra šiek tiek pasenę, pasikeitę per pasarosius 20 metų, JAV, pavyzdžiui, taikyti skaičiai. Ir tuos rodiklius visiems kartu reikės peržiūrėti. Nes vienaip vienokie jie buvo 98 metų susitarime, Dėl techninių sustarimų susijusių su automobiliais, kuris buvo pasirišta Ženevoje, kitokia situacija yra dabar. Tačiau dabar tas sustarimas veikia 15, daugiau negu 15 metų ir uh, atestacijos reikėjo tik tai gal porai automobilių, nes sustarimas buvo tikrai puikiai veikiantis aukščiausių lygių. O kaip dėl nacionalinių parlamentų Atsiprašau, sako kalbėtus, pamiršau šį klausimą. Komisaras Degucht lankėsi Berlyne prieš du mėnesius, jeigu teisingai pamenu, sako kalbėtojas. Ir tuomet dar buvo anksti kalbėti apie viską, nes jis vyko dėrybos ir tuomet dar nebuvo aišku, ar tai bus bendras sustarimas ar ne. Ir Jo lūkesčiai buvo tokie, jis tikėjosi, kad šis sudarimas bus mišrus ir kad ratifikuoti jį turės taip pat ir nacionaliniai parlamentai. Tai buvo pasakyta Berlyne, tai nebuvo teisinis vertinimas, nes tuomet nebuvo galimybės tokio vertinimo padaryti. Europos komisija nagrinėjo šį klausimą, komisaras Degucht nurodė, kad jo lūkesčiai buvo tokie. Tai bus mišrus sustarimas, kurį turės ratifikuoti taip pat ir nacionaliniai parlamentai. Uh, Labai ačiū už jūsų atsakymus. O dabar periname prie paskutinio klausimo raundo. Atsižvelgdamas į norinčiųjų skaičių, turiu pasakyti, kad vėlgi mūsų laukia panašu, kad vienos minutės kalbos. Atleiskit. Ir pirmiausia, panas Rubigis. Rubigas. Labai ačiū už diskusiją. Mano klausimas toks. Kaip vertinate darybas PPO? Kokį poveikį turės, jei baigsis darybų etapas? Ir Jei Indija blokuos ir darybos nesibaigs, ar tai paveiks ir tarp Atlantinės prekybos ir investicijų partnerystės darybas, ar pasikeis prioritetai į vieną ar į kitą pusę? Antras klausimas susijęs su Europos parlamento tyrimo buvo tirta Europos pridėtinė vertė ir kokią pridėtinę vertę pilietės ir piliečiai um, jaus iš šio susitarimo. Buvo nustatyta, kad e, nauda yra iki 566 eurų kiekvienam piliečiui. Ir jūs manote, kad tai realu? Ačiū. Kita kalbėtoja, ponia Angelika Niblė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris klausimus turėčiau. Pirmas klausimas susijęs su viešaisiais pirkimais. Pradžioje jūs kalbėjote apie tai, kad bus e, nediskriminuojama šioje srityje ir kad JAV turi tokius apribojimus susijusius su um, privalumais amerikiečiams. Taigi, man įdomu, um, e, kaip atrodo darybos, nuolatinis karas tarp Boeingo ir Airbus, ar dėrybų strategijoje, ypač Europos Sąjungos pusė yra numatyta, kad Europa paprieštaraus e, tam požiūriui pirk amerikietišką prekę. Jūs taip pat kalbėjote apie um, transporto priemonės, um, vaistus, uh, galima kalbėti ir apie kitas prekes. Mes ateinančius penkerius metus dar kalbėsime apie dominuojančią padėtį rinkoje JAV įmonių. Google, Amazon ir e, kitos prekybų sistemos užima dominuojančią padėtį rinkoje. Aš pritarčiau kolegai Turmes. Jūs tiesą minėjote, kad nepasisakysite šio klausimu, tačiau e, išklausius žmonių e, ir girdint tai, kad e, daroma propaganda dėl šio susitarimo, ar vis dėlto galima teikti, kad mums nereikia investicijų apsaugos programos? Gal kai kuriais atvejais ginčiai bus perduoti arbitražo teismui. Kaip Jūs vertinate, ar nemanote, jog darybos turėtų būti organizuojamos atsižvelgiant ir į šios aspektus? Ačiū, kolegė. Dabar ponas Pederlė. Ačiū, ponė Pirmininkė nori padėkoti pranešėjų iš pranešimą ir atsakymas. Kalbant apie e, šį sustarimą, aš labai tiesą pasakus laukiu jo, todėl kad manau, kad jis bus naudingas Europos piliečiams. Rinkiminėje kampanijoje buvo minėta, kad esama įsigyvavusių e, minčių, kas naudinga, kas ne kartais stengiamas e, atsisakyti tų iliuzijų, kurios yra susijusios su susitarimu. Aš iš Švedijos ir pasisakau už laisvą prekybą, e, tačiau aišku, e, tam turi pritarti žmonės. Jei to pritarimo nebus, tai mes pralaimėsime. Ir pagaliau turime užtikrinti skaidrumą visose sritise. Ačiū. Ačiū. Kitas klausimas. Pone Del Castillo. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už visą pateiktą informaciją. Užuot e, pateikusių klausimų dėl specifinių sričių, norėčiau paklausti jūsų, ar galite labai paprastai apibendrinti dėrybų padėtį, kokie dar liko etapai ir ar yra konsoliduotas tekstas apimantis visą techninį pasiūlymą. Ir tad kokie bus tie ateities etapai. Ir galbūt galėtumėte visą tai palyginti su e, dabartinė padėtimi turint omenyje tarpinius rinkimus Junktinėse valstijose ir būsimus prezidento rinkimus. Ir kitas klausimas, kiek tokie pasiūlymai, kaip e, prezidento Obamos pasiūlymas dėl fast track, e, leis pasiekti konkrečių rezultatų, nes visą tai darys įtaką dėryboms techniniams daryboms. Čia. Labai ačiū. Pane Grifin. Ačiū. Pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už jo mintis apie MVI. E, tačiau reikia daugiau informacijos apie tai, kaip ketinama apsaugoti jas. Ar pasiekta pažangos e, abipusio tarptautinių e, kvalifikacijų pripaži... tarptautinių standartų pripažinimo tarp šakinėse srityse ir kaip, e, kaip darybos vyksta e, sveikatos apsaugos srityje. Ačiū. Ponas Erikson. Oh, I, I, uh, would like to... Mano klausimas kaip ir pono Fedelį dėl skaidrumo. Manau, kad didžioji diskusijų problema yra ta, kad vyksta išsamios diskusijos, yra daug e, nežinomų susitarimų. Jūsų problema ta, kad e, diskusijos nėra geros, kai mes žinome, kad mes negalime e, aptarti kai kurių klausimų e, ir negalime net susipažinti su kai, kurio, kai kuriais atvejais su JAF administracijos pozicija kai kuriais klausimais. Mano supratimu, reikėtų daugiau atvirumo ir tai prisidėtų prie diskusijų kokybės. Ačiū, ponas Kopart. Ačiū. Noriu padėkoti už puikų pranešimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vertinant tą bendrą vaizdą, ES ir JAV labai svarbu baigti susitarti dėl tarp Atlantinės prekybos ir investicijų partnerystės, svarbu e, susitarti dėl tų idealių auksinių taisyklių. Jūs kalbėjote apie energetikos skyrių. Manau, kad labai svarbus klausimas būtų toks, jei JAV dabar eksportuotų suskystintas dujas, kaip tai atrodytų. Azijoje, pavyzdžiui, kainos yra daug aukštesnės, Japonija e, turi didelį poreikį, Kinijoje taip pat e, paklausa didelė. Ar tai nesuteiktų e, tam tikro konkurencinio pranašumo ES, jei toks susitarimas būtų? Manau, kad geopolitinė prasme vertinant tokią nuostatą būtų galbūt gera, tik nežinau, ar jį įmanoma tokio pranešimo, e, privalumo nuostata. Kitas klausimas. Ar galima numatyti tam tikras e, e, nuorodas į tartutinės konvencijas, kaip TDO pavyzdžiui, ar į tai yra atsižvelgiama? Ačiū. Ir mūsų Paskutinė klausėja, ponė Sakorafo. Eh, tai Ačiū. Pirmininkė, turiu pasakyti, kad demokratinių institucijų ir procedūrų susilpninimas lemia kad atskirų valstybių vidaus politikai yra daromas ekonominis spaudimas. Kitaip tariant, būtent įmonės reguliuoja valstybės, siekdamos kaip galima didesnio pelno. Visos institucijos mm, ir jų interesai, darbuotojų interesai yra ignoruojami. Mes taip pastebėjome, e, kai vyko darybos dėl kitų investicijų partnerysčių. Kokiagi atskirų valstybių darbuotojų teisių situacija? Ar tos teisės bus ginamos e, įprastinėse teismuose? Kaip bus užtikrinamas demokratinių principų laikymasis? Jei ne, tai susidursime su milžiniškomis problemomis. Žodis jums. Atsakymai į užduotus klausimus. Dėkoju. Pradėsiu nuo Pilar del Castillo klausimo. Nes jis yra šiek tiek bendresnis susijęs su darybų kontekstu. Darybos vyksta jau metus. Ir buvo atlikta iš tikrųjų daug techninio pasirengimo darbo. Tai reiškia, kad visos e, techninės rytis buvo išsiaiškinta abiejų delegacijų, ko yra siekiama iš darybų. Ir tų sričių buvo pateikta daug. E, tiek ES, tiek amerikiečiai pateikė savo lūkesčius ir tai buvo sutraukta į bendrą E, siūlymų tekstą. Ir dabar mes kalbam apie aišku tarpusavį susitarimą. Jame bus daugiau negu 50 skyrių ir tai bus tam tikras konsoliduotas tekstas. Ir jame daug kas turės būti derinama tarp JAV ir Europos Sąjungos. Kokie yra kiti žingsniai? Manau, kad mes toliau diskutuosime tų dėrybų sudėtingiausius klausimus. Tam reikės politinių sprendimų, dar kol kas prie to nesam prieėję, aš tikiuosi, kad šiemet tai turėtų įvykti, tačiau mes norėjome padaryti viską, kad šios dėrybos vyktų dalyvaujant Obama administracijai. Tai buvo vienas iš politinių tikslų. Mums irgi reikės derinti savo pozicijas ir kitų metų pavasarį, aš manau, abi pusės galės būti pasirengusios aptarti sunkiausius politinius šio susitarimo aspektus. Iki tol labai svarbu būtų susitarusios dėl techninių dalykų. Ir artėja ta kritinė darybų fazė, dar tebe lieka nemažai techninio darbo, tačiau taip, jeigu susiklostys tokia padėtis, kaip aš čia apibūdinau, kitų metų pavasarį mes jau žinosime daug daugiau dalykų, kongresas ir Obamos administracija bus tarę savo žodį ir aš manau, kad atsiras pagrindas manyti, kad šis sustarimas galės būti užvaigtas iki kitų metų ir jos rezultatus galės patvirtinti ES vadovų taryba. Mes jau nemažai asmenų veikia šią kryptim, tiesiog jaučiame pasitenkinimą atliktų darbų. Mes dirbome siekdami to įprastinio skaidrumo, tačiau dar norėčiau pridurti štai ką valstybės narės ir Europos parlamentas žino visus mūsų pateiktus siūlymus, jos turėjo galimybę juos aptarti, su valstybėmis narėmis tai siūlymai buvo apsvarstyti. Taip pat INTA komitete, Europos parlamente buvo dėl to diskutuota. Vėliau dėl to diskutavo atskiri komitetai. E, Inta stebėsenos grupė atliko jai tekusi darbą ir praktiškai visos dėrybų sritis buvo tokios, dėl kurių buvo paruošti vieši dokumentai. Ir visai aišku dabar, kokios yra pozicijos, kurias gins ES delegacija. Yra iš tikrųjų daug viešų dokumentų, prie kurio galima dirbti. Nepaisant to, kaip jau sakiau, lieka dar nemažai susirūpinimo dėl to, dėl ko iš tikrųjų vyksta tos dėrybos. Kai dėl ES pozicijos mums būtina e, laikytis mūsų suteiktų įgaliojimų, būtina atsižvelgti į mūsų partnerių e, pageidavimus, e, tebėra tam tikrų apribojimų dėl kai kurių dokumentų platinimo, tų dokumentų, kurios mums darybų metu, pažiūrėjau, atsiuntė JAV darybų pusė. Mes e, jungtinėms valstijoms bandėm paaiškinti, kad mums labai svarbu yra turėti galimybę tuos dokumentus konfidencialiai platinti, kad apie juos žinotų Europos parlamentas ir valstybės narės. JAV taip pat mūsų dokumentų, pavyzdžiui, neperduoda kongresui ir to paties neplatinti tų kai kurių dokumentų prašo iš mūsų. Tačiau šiaip ar taip e, darbas vyksta, vyks ko gero kažkokios numatytos bus papildomos komunikavimo ir skaidrumo fazės, e, kurios paliešės dėrybas. Dabar kitos temos. Dėl PPO dėrybų mes sengiamės, kad būtų numatytos lengvatų sutartys, dėl kurių buvo sutarta balyje, mes norėjomės, kad būtų jos patvirtintos, mes tikimės, kad ir toliau bus laikomasi tų susitarimų dėl lengvatų, kad jie bus įgyvendinti. PPO generalinis direktorius taip pat dalyvavo diskusijose dėl to, kaip galėtume geriau įgyveninti tas nuostatas, kaip galėtume laikytis Dohos darbo tvarkės kalendoriaus. Mes dabar deramės dėl tarp Atlantės verkybos ir investicijų partnerystės susitarimo, tačiau be abejo negalėsime nepaisyti PPO darbo tvarkės. Poveikio vertinimas, dabar kitas klausimas darybų metu. Tas poveikio vertinimas yra paremtas tam tikrais vertinimais. E, padidės ES BVP 0,5 procento ir būtent dėl to ir paaiškėja, kad kalbam apie tą 500 su trupučiu eurų sumą tenkančią kiekvienam ES gyventojui. E, Tai yra komunikacijos priemonė. Žmonėms buvo bandoma paaiškinti konkrečiai, kokią naudą atneš šis susitarimas. Mums būtina e, plačiau aiškinti šio susitarimo privalumus, nes kažkokie BVP skaičiai ne visada būna labai aiškus piliečiams ir viešai nuomoniai. Dėl šio sustarimo dar deramasi, dar nėra galutinai dėl to susitarta, tad kol kas dar sunku paskaičiuoti, kokie bus privalumai, kokia nauda. Lengviau kalbėti apie iššūkius, kuriuos reikės įveikti ir kuriems dar reikės padėti daugiau pastangų. Kai dėl abipusio pripažinimo averiuose sektoriuose, aš jau uždalies tai atsakiau, e, Mes esame išplatinę dokumentus, kur jau sakėme, kas yra įmanoma padaryti įvairiuose sektoriuose - farmacijos, kosmetikos, tekstilės, automobilių sektoriuose ir cheminių produktų sektoriuose. Mes esame išdėstę, mes, kas mes manome yra dar nuveiktina šioje srityje ir komisija šiek tiek labiau rezervuotai žiūri į chemijos produktų sektorių. Ir čia reikia didesnės harmonizacijos, reikėtų didesnės harmonizacijos tarp valstybių narių. Ir šiaip kol kas mes bandome išaiškinti, kad abipusis pripažinimas dėl, pavyzdžiui, saugos reikalavimo automobiliams, abipusis kontrolės pripažinimas e, medicinos prietaisų ar farmacijos sektoriuose yra tie dalykai, kuriuos galima būtų įgyvendinti, siekiant geresnės vartotojų apsaugos ir siekiant taupyti įmonių eksportuojančių savo produkciją pinigus viena kitos rinkoje. Kai dėl viešųjų paslaugų mūsų pozicija yra aiški. Buvo paskelbtas dokumentas mūsų tinklalapyje, kur mes sakome, kad visose dėrybo tabose dėl sektorių mes dėrėjomės dėl viešojo švietimo, dėl sveikatos reikalų ir mes esame išreiškę tam tikras išlygas dėl šio sustarimo šiuose srityse. Darybos su JAV vyks toliau ir matysime, ko galėsime pasiekti toliau. Jungtinės valstijos nėra ratifikavusios daugelio TDO konvencijų ir Aišku, viskas, kas susijęs su įdarbinimu, su darbo nuostatomis ir tomis konvencijomis, situacija turėtų keistis. Dėl daugelio susitarimų dar neteko dėrėtis, tačiau ta, tie susitarimai ratifikuoti susitarimai būtų aiškios nuostatos, kurių pagrindų būtų galima dėrybas vykdyti toliau. Manau, kad daugelis iš jūsų taip pat klausėte apie, apie egzistuojančius skirtumus tam tikrose sritise CSDF. E, egzistuoja parengti konsultaciniai dokumentai šioje srityje ir investuotojai visada gali su tais dokumentais susipažinti, gali pasižiūrėti, kokio, kokia apsauga yra numatyta investuotojams. Faktas yra tas, kad investuotojas E, praras mažiau pinigų, nes jam turėtų būti taikomos nediskriminacijos nuostatos. Tiesiog reikia dar detalesnių dokumentų dėl to, ar jie bus parengti, kaip investicijos turi daromos ir kokia apsauga investicijoms yra numatyta. Faktas yra štai koks. Labai svarbu, kad jūs kaip komitetas atsakingas už energetikos politiką E, turėtumėte visą informaciją. Turi vykti viešos diskusijos dėl investicijų ir dėl jų apsaugos. E, diskusija jau prasidėjo, nes kalbam apie energetikos hartiją, valstybės narės e, ją yra pasirašusios. Taip pat yra kalbama apie investuotojų tarpusavio nesutarimus ir galimybę tai spręsti arbitražo teismuose. ES jau turi susitarimus su JAV, kurie numato, kaip šios problemos turėtų būti reguliuojamos. Svarbu turėti reikiamus faktus, dokumentus ir tinkamai juos atsižvelgti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju vyriausiam darybininkui už jo išdėstytą informaciją, už svarbius mums pateiktus faktus. Ačiū ir džiaugsimės, galėtume jūs vėl matyti savo komiteto posėdėje po kito dėrybų raundo. Nes visiems komiteto nariams yra svarbu turėti visokiojopą informaciją. Darbas mūsų eina į pabaigą, visiems yra gera naujiena, susitiksime rugsėjai, visiems linkiu pačių puikiausių atostogų. Linkiu visiems tinkamai pailsėti, nes mes ne tik užbaigėme sudėtingą komitetų darbą, bet taip pat esame nesnei baigę rinkimų kampaniją, kuri daugelį iš mūsų buvo išties nelengva. Tad visiems iki pasimatymo rugsėjai. <laughs>